Ja, herzlich willkommen heute Nachmittag hier im Europäischen. Sveiki atvykę. Šiandien po pietų Europos parlamentas, šiandien yra rengiamas aplinkosaugos komiteto neįlinis posėdis, nes turime apsvarstyti svarbius klausimus, diskutuodami apie klimato kaitą. Ir taip pat pasikeisti nuomonėmis apie taip, kaip įsivaizduojame pivartinių taršos leidimų prekybos sistemos ateitį. Tikiuosi, kad galime patvirtinti jums išdalintą darbo tvarkę, prieštaraujančių nematau. Tuomet darbo tvarkė laikome patvirtintą. Ar dėl darbo tvarkės norėjote kalbėti, ar bendro pobūdžio pastabą? pasakyti. Atrodo, kad ne pirmą, ne antrą. Šiandien turime vertimą visas kalbas išskyrus į estų ir maltiečių, tačiau rytoj atrodo, kad ir į šias kalbas bus užtikrintas vertimas. Rytoj Jan 2 Q2 salėje vyks kandidato komisijos narius pono Borgo klausimai. Juos visi esate maloniai kviečiami. Nu, norėčiau pristatyti mūsų sustikimo temos. Aš esu ne tik šio komiteto pirmininkas, tačiau taip pat koordinatoriai mane išrinko pranešėjų. Ir e, mano tema yra nepanaudoti apivartiniai taršos leidimai. Mes patvirtinome klimato ir e, energetikos paketą Europos parlamente, visame pasaulyje. Tokio dokumentų paketo patvirtinta nebuvo siekiant e, susaugoti nuo klimato kaitos ir Šis dokumentų paketas yra mūsų kovos su klimato kaita pagrindinė ašis, taip pat e, kaip ir priekybos apivartinės taršos leidimais sistema, kuria siekiama sumažinti CO2 emisijas. Šiandien mes nediskutuosime apie tai, ar ši sistema gera ar bloga. Aš manau, kad tai yra Antra pagal gerumą sistema pati geriausia būtų per mokesčius, tačiau e, dėl mokesčių susitarti galime tik vienbalsiai Europoje, pat ir pasauliniu mastu. E, būtų sudėtinga dėl to sustarti, todėl e, taršos leidimų prekybos sistema yra taip pat nebloga. Mes pasiekime antrąjį etapą ETS sistemos, taigi jau tas vaikas pradeda mokytis vaikščioti. Galime konstatuoti, kad sistema turėjo tam tikrų silpnų vietų, tam tikrų spragų, e, tačiau e, jos buvo susiję taip pat ir su ekonomikos, finansų krizės poveikiais Todėl apivartinė taršos leidimų prekybos sistema gali veikti tik tuo atveju, jeigu veikia tinkamai ekonomika, tu tarp ekonomika per tą pirmąją etapą tinkamai neveikia. Šiek tiek sugebėjome per tą laikotarpį pažaboti finansų krizės poveikį, tačiau dabar galime konstatuoti, kad taršos leidimų kaina šiuo metu kainuoja 8 eurus 46 centus, kuomet prasidėjo diskusijos 2008 e, metais dėl ETS sistemos vieno leidimo kaina. Diskutuojama tuo metu siekia 30 eurų ir Mes manėme, kad tokiu būdu bus galima užtikrinti investicijas atitinkamas e, kovai su klimato kaita, tačiau dabar toli gražu nesugebėjome to užtikrinti, taigi mes e, patvirtinami atitinkamos teisės aktus sistemą nustatėme, tačiau leidimų kainų nenustatėme ir tuo metu uh, nemanėme, kad tokia turėtų būti mūsų užduotis ir dabar manau, kad bus galima taip pat su mūsų ekspertais padiskutuoti ir apie kainos nustatymo galimybę. Liepos 25 dieną komisija pateikė atitinkamą pasiūlymą, kurį interpretuoju taip. Komisija bandė užtikrinti atitinkamą teisinį saugumą susijusi su priemonėmis taikomomis nepanaudotiems taršos leidimams. Taigi Liepos 25 gavome šį komisijos pasiūlymą ir parlamente. Mes daug kartų kreipėmės į komisiją prašydami pateikti atitinkamą pasiūlymą, kad e, taršos leidimų priekybos sistema veiktų geriau ir tinkamiau. Komisija atsižvelgia į mūsų tokį raginimą, pateikė savo pasiūlymus, kaip reikėtų elgtis e, su šiais taršos leidimais, tačiau tas pasiūlymas nebuvo labai plačios apimties, bus pateikiami dar ir tolesni pasiūlymai. Komisija e, bandys e, pakeisti atitinkamus terminus ir tvarkarašus tam, kad sistema galėtų tinkamai veikti atsižvelgiant į padėtį rinkoje, galbūt pakankamai neaiškiai yra suformuoluota ši nuostata. Taigi komisijos narė galbūt mums galėtų išsameu papasakoti, ką čia komisija turėjo omenyje. Tarp parlamentas nori, kad būtų toliau užtikrintos jos teisės priimant sprendimus, kad, būtų, kad parlamentas galėtų dalyvauti tvirtinant e, tiek įvairius naudingus ir mažiau naudingus sprendimus, tačiau mes, manau, kad vis tiek žengėme į priekį šioje srityje ir aš džiaugiuosi, kad e, su mumis šiandien diskutuos e, už klimato kaitą atsakinga komisijos narė, taip pat tarybos atstovai bei ekspertai, kuriuos pasikvietėme šiandien, siekdami pasikeisti mintimis apie privalumus ir trūkumus šios sistemos ir apie tai, kaip ji turėtų veikti ateityje. Jums laukia įdomus diskusijos. Parlamentas nusprendė renkti pranešimą. Šią temą pagrindinis komitetas yra aplinkos komitetas. Aš gavau, e, galėčiau palyginti šio prašymo rengimą su <clears throat> nekaltos mergelės gimdymu. Tačiau manau, kad mes e, deramai imsimės šio darbo ir labai atsakingai. Manau, kad lygindami su kitais svarbiais klausimais, e, kurie svarstami komitologijos e, procedūros metu, nu, kad sugebėsime laikytis nustatytų terminų, kalbant apie tarptautinę perspektyvą, būtų svarbu pažymėti, kad jeigu kitos šalis prisijungs prie taršos leidimų prekybos sistemos arba panašias sistemas pasitelk savo šalise, mes galbūt turėtume pagalvoti apie kažkokią koordinavimo struktūrą, kuri koordinuotų galima kitų šalių ar regionų prisijungimą prie mūsų sistemos e, ir e, ta struktūra galėtų veikti panašiai kaip Europos centrinio banko taryba, galbūt galėtume pavadinti ją ETS taryba, mūsų ekspertai galės pareikšti savo nuomonę. Toliau, kalbant apie tarptautinį lygmenį, šiandien vyko spaudos konferencija, kurioje buvo kalbama apie tai, kad reikėtų įtraukti oro transportą į ETS sistemą. Mano vertinimu šios rytė buvo pasiekta pažangos, Koni Hedegard e, dalyvavo šios spados e, konferencijoje, taip pat tuometiniai pranešėjai e, dalyvavo ir prieš pradėdami svarstyti šios dienos temas, aš paprašyčiau komisijos norės tarti keletą žodžių būtent šiuo klausimu. Manau, kad privertėtų tai padaryti ir tikimės atitinkamo komisijos pasiūlymo. Tiek būtų įžangos, mūsų diskusijų eiga yra tokia, kaip numatyta. Baigsime posėdį 18 val. Jį sudarys dvi dalis. Kolega Sosa Wagner, kuris yra pranešėjas įtrė komitete, kalbės po to komisijos norė, po to tarybos atstovas ir po to steiksime galimybę pasisakyti mūsų ekspertams ir turėsime pakankamai laiko ir galimybių diskutuoti, nes būtent toks ir yra pagrindinis šio sustikimo tekst, e, tikslas, o dabar suteiksiu žodį kolegai Soso Wagner. Prašau. Ačiū ponė pirmininkė, kad e, sutikite galimybę man dalyvauti šiame renginyje. Labai didelė garbė e, yra būti paskirtam ITRE komiteto nuomonės rengėjų. Čia pristatysiu E, dokumentą, kuris ypač aktualus jūsų komitetui, kitaip ir negalėtų būti, nes čiagi kalbame apie pramonės ir aplinkosaugos politikos e, pamatinį elementą ES. Be to, ES yra lyderė e, organizuojant priekybos apivartinių taršos leidimais sistemą. Kitas valstybės e, stebi ES ir bando pasimokyti šios patirties. Tos šalys e, taip pat stengiasi efektyviai ir taupiai sutvarkyti savo apivartinių taršos leidimų priekybos sistemas. E, be abejo, aš šiuo klausimu tindomiuosi, dėl to esu paskirtas nuomonės rengėjų. Manęs buvo paprašyta, kad sekretariatai e, paprašė, kad aš e, išnagrinėčiau visus anksčiau šią temą parengtus dokumentus. Aš dabar juos analizuoju ir jie padės man e, sukurti gerą nuomonę. Nuomonė bendrai komitete, kurio vardu aš dabar kalbu, priklausys nuo to, kokius pasiūlymus pateiks komiteto nariai ir kokios diskusijos bus užmėgstos su kitomis frakcijomis ir komitetais. Ir e, kitas frakcijas atstovauja šešėliniai pranešėjai, procedūriškai. E, būtent tiek dabar mes esame ir nuveikę, aš savo ruoštų tik tiek ir galiu pasakyti kaip tik renku visus reikalingus dokumentus, analizuoju šią temą E, vadovaudomasis savo sukauptą e, patirtimi ir žiniomis šią temą. Ir e, palaikau diskusiją su kitomis frakcijomis. Visą tai bandau daryti, nepažeidamas man nustatytų laiko terminų. Tikiuosi, kad mes galėsime procedūrą greitai pastumėti į priekį ir Europos komisija galės pateikti savo pasiūlymus šią itin jautrę ir sudėtingą temą. Ši tema turi būti išspręsta jau artimiausių metų, kad galėtume pereiti prie kito priekybos apivartinių tarnys taršos leidimais etapo ES. Taigi labai ačiū, mielai atsakysiu jūsų turimus klausimus, jeigu tik e, mano kvalifikacija tai leis padaryti. Ačiū ponui Wagneriui. Dabar suteiksiu žodį komisijos nariai, kad mums pristatytų šios dienos temą, tačiau taip pat prašau tarti keltą žodžio apie aviacijos įtraukimą į e tą sistemą. Ačiū pirmininkė. Aš galėsiu tik porą trejata žodžių pasakyti. Jūs tik porą trejata žodžių pasakėte apie aviaciją, bet e, aš norėčiau šiek tiek daugiau pakalbėti. Kaip žinote, e, diskusija apie apivartinius taršos leidimus aviacijoje trunka jau ilgą laiką daugelie valstybių gana e, aktyviai yra išsakomas nepasitenkinimas šią sistemą. Taip pat aš tikiuosi, kad jūs e, suvokėte, kad mes visuomet labai aiškiai pareiškėme, kad niekas labiau negu ES nenori, e, kad aviacijos e, tarša būtų kontroliuojama globaliu mastu. Nuo pat uh, šios problemos atsiradimo pradžios apie aviacijos taršą yra kalbama, tai yra ES pagrindinis prioritetas. Kai kas sakė, kad ES turėtų būti lankstesnė e, šiuo požiūriu ir e, buvo tokių, kurie prašė, kad ES duotų e, leidimus taršai aviacijoje be jokios pažangos ir jokio tobulėjimo. E, prieš paskutinę tarptautinę civilinės aviacijos organizacijos e, tarybos e, posėdį Monrealėje praeitą savaitę mes labai aktyviai bendravome su daugeliu ES nepriklausančių valstybių. Mes sakėme, kad reikia pasaulinio susitarimo, tačiau jūs turite išjudinti savo poziciją kad mes per ICAO, Tarptautinės civilinės asociacijos organizaciją, pasiektume susitarimą. Uh, Gerai yra tai, kad IKAO taryboje buvo pasiektas penktadienį susitarimas. Dalyvavo 36 šalis, tarp jų buvo ir labai didelių, 8 ES valstybės buvo atstovaujamos ir besivystančios ir išsivyščiusios šalis ten buvo atstovaujamos. Išriškėjo šiose, šiame tarybos susitikime trys svarbus dalykai. Pirmiausia, dabar IKAO vadovybė sukurs labai aukšto lygio politinę grupę, kuri uh, E, leis išspręsti problemas, kurios kol kas nėra sureguliuotos. Yra padaryta labai daug techninio pasirengimo, atlikta analizė ir panašiai. Dabar tai bus perkelta į aukštesnį politinį lygmenį per šią darbo grupę. Tai yra labai svarbu ir mes to buvome prašę. Antras svarbus dalykas. Dabar jau reikia trijų e, rinkos mechanizmo e, variantų. E, Bet reikėtų, kad iš jų išplauktų vienas iki kito IKAO generalinės asamblėjos susitikimo kitą rudenį. Ir padaryta buvo tokia išvada. E, aiškus padarytas pareiškimas, kad per kitą e, IKAO susitikimą turi būti sukurta viena pasaulinio masto sistema, vienas mechanizmas. ES to siekiu daugelį metų. E, IKAO lyderiai pasiekė daug pažangos ir aš esu jiems dėkinga už tai, kad daug laiko ir pastangų skiria tam, kad organizacija išjudėtų iš e, mirties taško. Viskas dabar jau vyksta gerai, tačiau toli gražu dar nepasiekti rezultatai. Mūsų laukia labai sudėtingos dėrybos ir dar e, prieš keltą dienų aš paskelbiau e, pareiškimą, kad mes, e, Europos Sąjunga, e, kalbėdami apie apivartinius taršos leidimus, e, sieksime sukurti pozityvę dėrybų e, aplinką ir bandysime sustabdyti laikrodį. Turbūt žinote tą terminą iš įvairių tarptautinių kitų dėrybų. Mes bandysime sustabdyti laikrodį. Bet, žinoma, e, bus ribotas laikas. Mes norime, kad per kitą IKAO generalinę asamblėją būtų baigta tik kalbėti, reikia pasiekti susitarimo, realios pažangos. Ir tai turėtų būti pasiekta per kitą rudenį vyksančią generalinę asamblėją. Aš taip pat sakiau, kad mes po savaitės ar dviejų pristatysime techninį e, pasiūlymą, bus pateikta rekomendacija valstybėms narėms ir jūsų parlamentui. Ir Europos komisija labai aiškiai pareikš, kad reikia griežtų terminų ir tai yra iki kitos generalinės asamblėjos ir jeigu nebus pasiekta pažangos, tada savaime suprantama, mes automatiškai sugrįšime prie atspirties taško, prie pradinio taško. Trumpai kalbant, čia sakome, kad turime galimybę gauti iš ES tai, ko visuomet norėjome. Reikia globalaus susitarimo dėl aviacijos. Mes turime pasinaudoti tokiais dalykais, bet ir kitos šalis turi nepamiršti savo vaidmens ir dalyvauti tame tarptautinėme procese. Mes labai tikimės, kad tas procesas bus produktyvus, o mes iš ES pusės darysime viską, galime, kad tikslas būtų pasiektas. Ačiū, kad suteikėt man progą pirmininkę e, pristatyti paskutinius pokyčius ir aš taip pat galėčiau pasakyti, kad mes labai daug dirbame su daugeliu mūsų partnerių už ES ribų ir atrodo vis labiau suprantama, kodėl reali pažanga į KAO rėmose yra reikalinga. Galėsime dar prie to sugrįžti ir aptarsime, e, kaip užtikrinti plataus masto darbą. Tikimės, kad kitas etapas bus sėkmingas. O dabar pereinu prie šios, e, šio renginio e, temos. Dėkui už iniciatyvą. Pačiu laiku toks klausimas keliamas. Tarsi mini klausimas dabar organizuojamas, kad mes geriau suprastume, kas kokios problemos iškyla, kai kalbam apie apivartinių taršos leidimų susikaupimą ne, ne, neparduotų leidimų e, susikaupimą. Įtrė komitete apie tai yra kalbėta, kitose komitetuose taip pat. Reikia pasakyti, kad kalbė, kalbant šią temą, nepamiršti būtina, kad apivartinių taršos leidimų sistema techniškai pasiteisino. Matėme, kad sumažėjo emisijos ir tai yra pagrindinis tikslas. Tai buvo pagrindinis tikslas. Kaip e, sakė Matijas Grotė, Kivaizdu, kad e, užsitęsus ekonominė krizė sumažino e, paklausą apivartiniams taršos leidimams gerokai daugiau negu buvo numatyta 2009 metais, kai parlamentas ir taryba priėmė e, bendrą energetikos paketą. Tuo pat metu dėl CDM kreditų uždraudimo iš pramoninių išmetamųjų dujų, kaip žinote, Europos parlamentas rėmė tai. Kitais metais tas e, švarios plėtros mechanizmas CDM pradės veikti. Tai e, galėsime pareikšti, kad CDM rinka labai išsiplėtė. Šių skirtingų elementų padarinys yra toks e, apivartinių taršos leidimų perteklius susidarė ir pas, per artimiausius mėnesius ir metus tas perteklius labai smarkiai išauks, jeigu nebus imtasi jokių veiksmų. Kas dar svarbu? Uh, E, šis perteklius panašu nemažės iki 2020 metų. Kodėl? Net kai išbrisime iš ekonomikos krizės ir paklausa taršos leidimams pradės didėti, bet ir rinkos pradės kilti, e, ir kainos pradės kilti. Bet kadangi dabar per krizę galima nusipirkti daugiau tų leidimų ir jų nepanaudoti, tai sistemoje išsilaikys e, nekintama padėtis ir e, paklausos išaugimo automatiško nepamatysime. Be abejo, tai turės labai rimtų padarinių anglės dvideginio kainoms ir e, be abejo, tai turės įtakos mūsų planam susijusiam su CO2 mažai išmetančia ateities ekonomika ir klimato kaitos politika. E, parlamentas puikiai turbūt žino, kad buvo labai svarbu sukurti paskatą, kad e, pereitume prie mažai CO2 išminančios ekonomikos. Ir iš dalies apie tai buvo kalbėta, kai aptarinėjome energijos efektyvumo direktyvą. Dabar mums iškyla proga, apie kurią jau du kartus kalbėjo ir kurią pripažino parlamentas. Europos e, parlamentas priimdamas direktyvą dėl uh, mažai CO2 išnešančios ekonomikos ir energetikos efektyvumo direktyva dar šių metų birželio mėnesį reikalavo, kad Europos komisija įvertintų, kokios įplaukos yra ganomas iš apivartinių taršos leidimų priekybos sistemos ir išnagrinėtų kitas galimybės uh, apeinant ETS. <clears throat> Kai rengėme energijos efektyvumo direktyvą, sakėme, kad reikia nedelsint pristatyti pirmąją, pirmąjį pranešimą apie anglės vineginio rinką, kuriai būtų pateiktas ir trečiojo etapo e, palaipsnio išvedimo mechanizmas. Vėliau komisija ėmėsi kitų žingsnių ir stengiasi būti šimtų procentų saugi, e, keisdama aukcionų e, tvarkaraščius ir e, panaudodama komitologijos sistemą. Kad panaikintų teisinį netikrumą, komisija pasiūlė, kad būtų išaiškinta ETS direktyva. Taip pat, kaip Grotė sakė, toks pakeitimas yra labai paprastas, mes tam pritarėm, nieko čia sudėtingo, jis labai riboto masto, labai siaura visos e, mūsų aptariamos direktyvos taikymo apimtis. Kadangi parlamentas e, labai aiškiai paragino mus e, priimti priemonę prieš apivartinių taršos leidimų susikaupimą, e, tai galiu pasakyti, kad ir dabar tikimės, kad Europos parlamentas tikimės priims mini pakeitimą ATS direktyvai, kurioje būtų aiškiai įvardinta atitinkama nuostata ir tada komisija galėtų nedelsdama pakeisti aukcijonų reglamentą. Aš suprantu, kad iki šiol diskusija taryboje, Europos parlamente ir klimato kaitos komitete daugiausia buvo orientuota į informacijos didinimo poreikį, e, kad geriau žinotume, kokį poveikį turi e, leidimų susikaupimas ir kokių ilgalaikių restruktūrizavimo priemonių galėtume žinoti. Aš labai puikiai suprantu, kodėl toks prašymas buvo pateiktas ir aš tikiuosi, kad šią savaitę mes jau galėsime jums paaiškinti rūpimus klausimus. Pagal planą trečiadienį Europos komisija parems pranešimą apie anglės dvideginio rinkų būklę Taip pat bus ten kalbama apie struktūrinių priemonių variantus. Kitaip tariant, mūsų e, pažadas, kurį davėme parlamentui birželio mėnesį, e, bus pristatytas įgyventas trečiadienį pilnai. Kitas dalykas, mes pristatysime tikruosius skaičius, kad žinotume, kiek apivartinių taršos leidimų yra nepanaudota. Jūs žinote, kad anksčiau buvo pateikiami trejopi skaičiai, o dabar Europos komisija bandys išsiaiškinti, kuriais skaičiais reikėtų vadovautis, kurie skaičiai bus siūlomi svarstyti parlamentui, tarybai ir klimato kaitos komitetui. Kadangi mūsų vidaus sprendimų prieimimo procedūros kol kas nėra iki galo sutvarkytos, dar negaliu uh, patvirtinti šimtų procentų, kada tiksliai tie nauji elementai jau bus uh, prieinami. Bet galiu pasakyti, kad jau labai netoli to tikslasime. Ir šiuo metu Europos komisija yra pasiektas susitarimas. Kai jis bus formalizuotas, mes jį paskelbsime, nes tai yra reikalinga jautriai veikiačiams rinkoms. Būtent taip mes turime dirbti, taip yra reglamentuojama ir reguliuojama mūsų rinka. Dar vienas dalykas. E, kai tie dokumentai e, būna pateikti, mes kreipiamės į Europos, e, yra kreipiamas į Europos komisiją, kad būtų priimtas sprendimas dėl struktūrinių priemonių ir apivartinių taršos leidimų susikaupimo. Po to, nedelsdamas, Europos parlamentas turės tą informaciją įvertinti ir pateikti savo pasiūlymus, kaip tas problemas spręsti. Kokia dabar reikalų padėtis? Beveik milijardas taršos leidimų e, susikaupė praėjusiu metu pabaigoje. Dabar tas skaičius jau greit bus išaugęs iki pusantro milijardo. Tas skaičius bus pasiektas iki šių metų pabaigos. Tai parodo, kad reikia nedelsiant imtis priemonių. Rinkai reikia aiškumo. Ilgalaikis neaiškumas nėra atsakingos politikos e, atspindys. E, Ir iki šių metų pabaigos, iki kitos, kito aukcijono etapo mes turėsime parodyti, e, kad politinė valia veikti egzistuoja. Kaip Europos parlamentas e, sakė birželio mėnesį, veikti reikia nedelsiant. Taip pat norėčiau paminėti porą kitų jūsų paminėtų aspektų. Aukcijonų programa buvo pakeista vieną kartą komitologijos tvarka, norėčiau jums tai priminti, tiesą sakant, dėl kai kurių aspektų e, mes kartą netgi šioje srityje esame per daug pardavę leidimų, kad jūs e, žinotumėte, tai noriu pasakyti, kad tada niekas e, tiesiog nekalbėjo, kad reguliuotojas elgėsi neatsakingai taip darydamas. Paminėsiu dar vieną dalyką. Manau, kad labai svarbu jums ir aš tą puikiai suprantu. Europos parlamento susitarimas dėl pasiūlymo paaiškinti direktyvą be bejonės turėtų būti priimtas prieš komisijai patvirtinant reglamentą dėl leidimų susikaupimo. Norėčiau labai aiškiai Jums pasakyti, komisija nei kiek neketina uh, užtrukdyti ar užkirsti kelią parlamento institucinėms ir demokratinėms prerogatyvoms realizuotis šiuo klausimu. Taigi Europos komisija neturi jokių ketinimų uh, priimti sprendimą dėl tvartinių taršos leidimų nepanaudojimo, kol, tada, tol, kol jūs e, bendri teisės aktų rengėjai nepadarysite to, kas jums pridera. E, panaši e, garantija yra numatyta kaip komitologijos procesų sudėdamoji dalis. Kai pakeitimai bus priėmėti e, klimato kaitos komitete ir valstybėse narėse, bus palikti trys mėnesiai parlamento ir tarybos tikrinimui ir kontroliai. Ir tik paskui po to Europos komisija formaliai juos prims. Be to, apivartinių taršos leidimų susikaupimas reikalaus papildomo e, papildomos manevravimo laisvės, kad mes galėtume sukurti aukcijonų tvarkaraštį. Pasakykime aiškiai, net ir ne be e, bendro sprendimų primimo proceso. Parlamentas ir taryba turi galimybę įsikišti, jeigu mano, kad sprendimas peržengia mandato, e, kurį suteikė valstybės ribas. Trečias dalykas, kurį norėčiau akcentuoti, kalbant apie rinkas. E, pasiūla prisitaikys prie e, menkesnės paklausos be intervencijų. Noriu paaiškinti, kodėl mes e, turėjome įsikišti ir negalėjome leisti rinkai pačiai sureguliuoti padėtį. Jeigu mes imsimės šių priemonių, e, ATL yra rinkos mechanizmu e, paremtas instrumentas tai svarbu ir dėl su bankų veikla susijusių aspektų. Ir noriu pabrėžti, kad būtent dėl to, kad susidarė tokios išskirtinės aplinkybės, mūsų siūlomas, siūlomas priemonės yra skirtos būtent šioms susidariusiams išskirtinėms aplinkybėms. Tos priemonės nereikėtų laikyti ir vadinti kišimusi į rinką. Visų pirma, tai liečia labai nedidelę direktyvos dalį, tai nesusijęs su visu, visų taršos leidimų kiekiu. Mes kalbame tik apie susikaupusius nepanaudotus taršu, tar, taršos leidimus, nes bendras leidimų skaičius sistema išlieka tas pats. Svarbiausia yra, ar, kad per kito etapo pirmuosius metus mes ir toliau e, pildysime rinką leidimais, kurių joje ir taip daug yra. E, Antras dalykas, reaguojant į krizės e, situacijos susiformavusias aplinkybės, niekas negalės paneigti, kad tos aplinkybės yra išskirtinės. Ir, galiausiai, pirmininkė, kuo greičiau bus priimtas sprendimas dėl susikaupusių taršos leidimų, e, reiktų nepamiršti, kad tai yra trumpalaikė priemonė, ne kažkoks tai magiškas sprendimas. Todėl šis e, susikaupusiems taršos leidimams skirtas sprendimas turi būti strateginio pobūdžio. Ir kaip jau sakyta, trečiadienį komisija turėtų paskelbti ataskaitą dėl ES anglies e, rinkos ir pristatyti struktūrinės priemonės. Tame plane bus apriepta labai didelė, labai didelis priemonių spektras. Nors dar negalima daryti išvadų, kad tos priemonės bus kitos tik tai pasiūlai ar paklausai reguliuoti. Visa tai bus ataskaitoje apie anglės rinką. Ir apie CO2 rinką ir visa informacija bus pateikta ten. Tai Tiesiog norėjau pristatyti šią situaciją, atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau, bet kai kurie šių dalykų tikrai yra labai svarbus, kad gerai suvoktumėme, kas yra tie, apie ką kalbame, kai kalbame apie susikaupusių taršos leidimų kiekį. Ačiū komisijos nariai. Dabar steiksiu žodį tarybos atstovui, šiandien dalyvaujančiam mūsų posėdėje, tai yra ponas Papastavros, prašau jums žodį. Thank you. Padiena. ES pirmininkaujančio Kipro vardu norėčiau pasidalinti mintimis apie e, šį klausimą ir jo svarstymą tarybos lygmenių. Pasiūlymą e, komisija pristatė met, praėjusiu metu rūpiučio mėnesį ir e, jis buvo svarstamas aplinkosaugos darbo grupėje įvyko du svarstymai, e, abu jie rugsėjo mėnesį. Posėdžių metu delegacijų atstovai išreiškė susirūpinimą dėl daugelio dalykų, taip pat kalbėjo ir apie siūlymus dėl e, susikaupusių taršos leidimų sprendimo. Visų pirma, iš, išreikšta bejonių dėl tokių priemonių legalumo ir bandymų reguliuoti anglės dvideginio kainą. Taip pat išreikšta susirūpinimas dėl ilgalaikių priemonių ir būtinybės ilgos trukmės laikotarpį užtikrinti tinkamą CO2 rinkos veikimą ir galiausiai e, komisijai suteiktų galių veikti savo nuožiūrą išplėtimą. Tuo tarpu nei vienos delegacijos atstovai neišreiškė rimto noro praplėsti tą numatomą direktyvos peržiūrą ir įtraukti šią priemonę į ATL sistemą. Delegacijos taip pat šio klausimo svarstymas siejo su diskusijomis numatomomis pagal įprastinę teisėkuros procedūrą, tai yra diskusijomis, kurios vyksta klimato kaitos komitete. Ir galiausiai Kipras pirmininkaujantis es yra pasirengęs imtis tolesnių veiksmų, jeigu tam bus tinkamos ir palankios aplinkybės. Ačiū tarybai už įžanginį žodį. Dabar pradėsime diskusijas su šešėliniais pranešėjais. Nuo jų norėčiau pradėti, o po jų jau užsiregistravo kalbėti 16 norinčiųjų. Turėsime prašyti visų kalbėti trumpai, tačiau pirmiausiai suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Šešėlinė pranešėja nuo e LP frakcijos yra kolegė Vita Koler. Ačiū. Noriu visų pirma pasidžiaugti jūsų siūlymų, jūsų sprendimų dėl aviacijos sektoriaus įtraukimo ir aš labai norėčiau, kad e, to, toks mąstymas ir tokia išmintis būtų taikoma bendrai, vertinant e, vienašališkus ES veiksmus. Jie ne visada yra naudingi, ieškant sprendimų dėl platesnių klimato kaitos priemonių. Jūs sakėte, kad jūs reaguojate, štikdami šį pasiūlymą, reaguojate į mūsų prašymą. Ko parlamentas norėjo? Manau, kad mūsų nuomonė komisija šiek tiek neteisingai suinterpretavo. kuomet buvo svarstomas šis siūlymas, situacija su susikaupusiais taršaus leidimais nebuvo tinkamai pristatyta. Ir svarstant šiuos susijusius pasiūlymus reikia išspręsti daugybę susijusių klausimų prieš suteikiant komisijai galiojimus šioje srityje. Kaip keisti aukcionų skelbimo laiką ir kaip suderinti šias priemonės ir aukcionų skelbimo laiką su ATL direktyvos atitinkamus straipsnius. Aš visą tai žinau, nes aš dalyvavau rengiant šį tekstą. E, leidimų skaičius turi mažėti e, linijiniu būdu, tačiau taip neįvyktų taikant siūlomas priemonės. Taigi tai reikštų, kad pažeistume direktyvą. Bendrai vertinant Darybininkai parlamente ir taryboje pritarė deklaracijai, kad būtų susitarta dėl EED, tačiau deklaracijos dar negalima laikyti galių suteikimu komisijai, nes kitaip komisija viršis e, jei direktyvoje numatytus įgaliojimus. Kodėl Jūs kalbate apie susikaupusius taršos leidimus, kai tuo tarpu visi žino, kad Jūsų pagrindinis tikslas yra atidėti juos? Tai yra tik vienas iš mano klausimų. Kai kurie, kurie iš jūsų argumentų yra beverčiai jau dabar. Trečia, jūs sakėte, kad rinkai reikia aiškumo ir prognozuojamumo. Kita vertus, mes žinome, kad visiškai logiška tai, kad kainos dabar yra žemos, nes paklausa yra menka. Ir būtent tai ima kelti grėsmę teisiniam aiškumui, nes mes žinome, kad komisija gali staiga imtis priemonių ir pakeisti visus planus. Tai jau pakenkė investiciniam klimatui Europoje, kai mes išgirdome apie tokius planus. Tai, taip teigia daugybė, taip teigia daugybė pramonės atstovų. Pavyzdžiui, elektros gamintojai ypač džiaugiasi jūsų planais, nes jie yra pripratę prie pinigų srauto apivartinių trašos leidimų sistemos dėka. Tačiau yra daugybė e, paliestų e, e įmonių atstovų, kurie, kurios neramina jūsų planai. Aš pratęsiu savo pasisakymą vėliau, kad sutikčiau galimybę kolegams taip pat pasisakyti. Ačiū. Kris Deivis, Alde frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Komisarė, noriu padėkoti už Jūsų pareiškimą dėl aviacijos sektoriaus. Džiaugiuosi, kad pasiekta pažangos čia. Jūs, jūs asmeniškai dėl to daug nusipelnėte ir manau, čia e, galime prisiminti ir Junktinės karalystės diskusijas šią, šią temą ir Junktinės karalystės vaidmenį šiame kontekste pasaulyje. Manau, kad e, niekas kitas atskirai nebūtų pasiekęs tokių rezultatų, jeigu tai nebūtų Europos Sąjunga. Turiu porą klausimų. Ar ATL bus taikoma ir Europos avialinijoms, ar numatomas laikinas sustabdymas bus taikomas visiems? E, susikaupusių leidimų situacijos sprendimas manęs visai nedžiugina jūsų siūlymai. Man tai atrodo gana nelogiškas siūlymas, vertinant siūlymus, kaip pertvarkyti ATL ilgos trukmės laikotarpį, siekiant paruošti aiškės gairias ir užtikrinti e, saugumą investuotojams. Turiu štai kokį klausimą. Komisijai visiškai nereikėjo teikti šio teisės akto pasiūlymo, nes ji ir taip jau turėjo galės uh, įvesti reikalingus nedidelius pakoregavimus. Jei nereikia, galiu dalyvauti bendrame sprendimų prieimimo procese kaip teisėkuros institucijai. Kodėl jūs nepasirinkote tos kitos galimybės? Ačiū, toliau ponas Eicheld. Ačiū. E, pirmininkė, noriu padėkoti komisijos nariu už tai, kad pradėjo diskusijas šią temą dėl aviacijos. Sakėte, kad bandysime sustabdyti laiką. Tai tikrai gražus posakis, bet jeigu sustabdome laiką, juk IKAO nusprendė tik tai įkurti aukšto ligmens politinę grupę, kuri nagrinės kitokio laiko galimybės, kitokio laikrodžio galimybės kai pradėsime, vėl imsimės darbo ir laikrodis vėl pradės eiti tik tada, kai bus pasiekta reali pažanga. Tačiau kada žinosime, kad pasiekta reali tikra pažanga? Jeigu uh, sustabdome laiką dabar, tai į ką organizacija nebebus jokio spaudimo. Man atrodo, kad tuo tarpu nei vienas laikrodis neveikia. Nežinome, kiek dabar yra valandų ir todėl nemanau, kad ši strategija yra protinga. Aviacija. Kaip ES įvertins Man svarbiausia, kaip įsivertins e, tikrąją IKAO pažangą. Susikaupę taršos leidimai. Visiškai pritariu Krisui. Man susižavėjimo šis siūlymas taip pat nekelia. Noriu labai aiškiai pasakyti kolegams iš APP, kurie rašo raštus, kur, kurių turinys nelabai nuoseklus, vertinant e, tai, ko parlamentas praeitie, taip pat ir APP prašė ir reikalavo. Mes prašėme dviejų dalykų pagal energijos našumo direktyvą. Uh, Prašėme nedelsimt imtis veiksmų dėl aukcijonų vykdymo procedūros. Ir tai susijęs su susikaupusiais taršos leidimais. Antras dalykas, mes norime struktūrinių priemonių prieš prasidant trečiajam ATL etapui. Prašėme šių dviejų dalykų. Jūs e, demonstruoti rezultatus dėl vieno klausimo e, - susikaupusių taršos leidimų kodėl parlamentas čia dabar šiek tiek nenusekliai elgesi, jums tikriausiai neturėtų rūpėti. Tačiau, kalbant apie struktūrinės priemonės, trečiadienį, kaip sakėte, e, pasirodys ataskaita apie ES anglės dvideginio rinką. Mes žinome padėti toje rinkoje jokių veiksmų ir 2 milijardai susikaupusių leidimų ir bet kokie siūlymai šios situacijos ne, nepakeis ir tikimybės, kad rinka kažkaip kitaip sureaguos, yra labai menkos, nebent mes pakeistume struktūrinę sandarą tų leidimų. Vėlgi, kalbant apie trečiadienio ataskaitą, jūs kalbėjote, jūs sakote, kad bus pristatytos šešios priemonės, o kas paskui? Uh, prasidės dar vienas konsultacinis etapas su valstybėmis narėmis. Tuo tarpu žinome, kad Lenkija nieko nenori daryti, Džio Britanija nori šoktelti į priekį. Buvo daugybė pasitarimų, pareiškimų, peržiūrų, kelio gairių planų. Mes viską žinome. Mums reikia komisijos pasiūlymo, kad visos valstybės galėtų apsispręsti, kur jos yra. Kokia yra, pavyzdžiui, Vokietijos pozicija? Niekas nežino. Ir Vokietija nieko nespręs, jeigu komisija nieko nesiūlys. Tik po komisijos pasiūlymo Vokietija pasisakys, o jokios konsultacijos nieko neduos. Taigi, ką tas konsultacijų etapas duos? Mes žinome, mes esame susipažinę su štai šešiais pasiūlymais, kuriuos pristatysite trečiadienį. Visi su jais susipažinę. Mes laukiame iš komisijos darbų tvarkaraščio plano. Ir tuomet turėtume praktiškai dirbti pradėti, nes aš nebenoriu dar vieno konsultacijų etapo. Ačiū, Bosui Aigautui. Beveik bandžiau sustabdyti laiką, tiksliau laikrodį, tam, kad to laiko liktų ir kitiems kalbėtams, kurių prašau kalbėti kuo trumpiau. Dabar Konradui Šimanskis suteiksiu žodį. Ačiū. Esu šešėlinis pranešėjas Europos konservatorių reformuotojų frakcijos. Todėl aš e, atvykau į šį posėdį. Ar pasakyti, kad komisijos e, pasiūlymai reiškia pokyčius rinkoje, dėl kurių susitarėme 2008 metais. Aišku, šiandien galime kalbėti apie išimtinės aplinkybės, tačiau kas gali garantuoti, kad jos nesitęs iki 2018 metų ir galbūt ir e, po to dar bus galima rasti priežasčių keisti žaidimo taisyklės ir tai gali sukelti rimtus konfliktus. Tai reiškia, kad administraciniai sprendimai, kurie guls milijoninė našta ant atskirų ūkio sektorių ir atskirų įmonių e, nebus kontroliuojami Europos parlamento ir tas modelis nėra geras. Kitas klausimas susijęs su trijų sumų e, taršos, taršos leidimų išaldymu. Čia kalbama apie nuo, ket, nuo keturių, sumas nuo 400 milijonų iki milijardo 200. Paklausti, ar esama kokiu nors tyrimu E, atliktų pagal atskirius regionus arba ūkio sektorius susijusius su šiuo e, pasiūlymu išaldyti lėšas. Kitas klausimas susijęs su lentelė, kurią gavau. Jie teigiama, kad e, atskiros verslo šakos yra gavusios tam tikrus apibūdinimus, kurie čia yra vadinami kaip klimato skeptikai arba klimato kaitos neigėjai. Ar komisija nori paklausti, rengia atitinkamą lentelę, iš kurios būtų matyti, e, kas e, e, moka tų institucijų atstovams, kurie palaiko komisijos poziciją šioje srityje. Ačiū. Dabar kalbės Jolanta Hübner, prašau. Labai ačiū, ponė komisijos narė. Pirmiausiai, jūs minėjote, kad apivartinių taršos leidimų prekybos sistema veikia tinkamai. Jeigu ta sistema veikia tinkamai, tai kam ją keisti? Komis, pagal komisijos pasiūlymą tam tikrais atvejais komisija galėtų taikyti tam tikras išimtis atskiroms e, sritims, kad e, tariamai tinkamai galėtų veikti rinka, tai prieštarauja apskritai rinkos mechanizmams. Manau, kad e, bet koks sistemos pakeitimas sumažina šios sistemos patikimumą investuotojų akise. Tokiu būdu komisija gauna neribotus įgaliojimus manipuliuoti aukcionų tvarkarašiais daryti kitokį įtaką. Noriu paklausti, ar komisija ketins kištis į taršos leidimų prekybos sistemą tik tuo atveju, jeigu leidimų kaina bus labai e, žema, ar ir tuo metu, kai ta kaina per nelik aukšta pasidarys. E, aš manau, kad e, komisijos kišimasis į aukcionų sistemą atneštų tik trumpalaikę naudą, tuo tarpu, in, tuo tarpu investuotojai ilgam laikui prarastų ją pasitikėjimą. Aš manau, kad e, nepaisant žemų leidimų kainų, ES iki 2020 metų gali pasiekti 20 procentų CO2 e, emisijų sumažinimą. Grįžtant prie pono pirmininko minčių dėl e, to vaiko, kuris mokosi, mokosi dabar vaikščioti. Aš manau, kad vaikų nuo kūdikystės niekas antibiotikais negydo, jeigu jie susirga kokiamis nors e, nežymėmis lygomis. Taigi reikėtų palaukti, kol sistema pradės veikti. Ponas Šimanskis dabar. Tada Cimanskis. Ačiū, aš pritariu anksčiau kalbėsiams kolegoms. Manau, kad uh, ta sistema yra pakankamai kontroversiška, tačiau pats mechanizmas e, turėtų būti aiškesnis, nes kol kas nėra jokio apibrėžimo apie tai, kas yra išimtinė padėtis arba aplinkybės, apie tai kalbėjo kolega Šimanskis ir e, dėl to dabartiniai komisijos pasiūlymai gali pabloginti ekonominę rinkos padėtį daugelį šalių, taip pat ir mano šalyje. Ir noriu pasakyti, kad e, CO2 mažimo politika ir jos vertimas priklauso nuo objektyvių esančių sąlygų. Šiuo, kad šis pasiūlymas veda į niekur ir sukels tik dar daugiau prieštaravimų. Taip pat e, nėra ir jokių konkrečių pasiūlymų, dėl institucijų e, ir e, finansavimo tų institucijų dalyvaujančių aktyviai e, nuomonės formavime ES, dėl to kyla tam tikrų įtarimų, kad e, čia e, siekiama ne tik CO2 mažinti, tačiau čia sukasi taip pat ir nemaži pinigai be verslo interesai. Šios klausimus, aišku, sunku tikėtis konkrečių atsakymų, tačiau tikimės jų iš komisijos. Fransuos Grostėt dabar kalbės. Pone komisijos narė, pirmiausia dėl procedūros Jūs sakėte, kad e, reikia šiek tiek apibendrinti padėtį, kad e, mes e, jaustumėmės garantuotesni. Man atrodo, kad jūs norite apeiti parlamentą ir tarybą sprendžiant šią klausimą. Šiandien šiek tiek padėtį pristatėte kitaip, tačiau nepaisant to, aš manau, kad jūs ieškote galimybių įgauti beveik nuolatinės galės, kurios būtų nereglamentuojamos ir jūs tarsi galėtumėt nustatyti kainas patys. Reikia pasakyti, kad Europos komisija visuomet savo politiką bandydavo pagrysti rinką, rinkos laisvę. Man susidaro įspūdis, kad čia einame priešingą kryptimį, visiškai priešingą, tai stebina. Uh, Iš esmės, aš jaučiuosi labai negerai dėl e, juridinės padėties. Atsiranda juridinis nesaugumas. Jūs jį sukursite, nes niekas nežino, kas e, staiga pasidarys su energetika. Krizės e, metu niekas nenori, kad energijos kainos išauktų. Priešingai dabar matome, kad Junktinėse Amerikos valstijose energetikos kainos munka. Todėl pateiktas pasiūlymas dėl atitinkamo e, leidimų susikaupimo reglamento mums atrodo per daug griežta priemonė. Reglamentinis juridinis nesaugumas, mano nuomonė, sukurtų negerą aplinką investicijoms Europoje. Man tai atrodo itin pavojinga. Dabar pramoninkams būtų rizikinga investuoti ir tikėtis išlikti konkurencingiams. Jūs bandote nustatyti fiksuotas kainas, tačiau nenumatote maksimalios kvotų ribos. Ir tokia priemonė, e, paprasčiausiai nustatant CO2 kainas, sugriautų sistemą ir tada akivaizdžiai kvotų kaina išauktų ir tai turėtų e, žalingų padarinių pramoniai. Mes žinome, kad pramonė dabar ypač nukentėjo ES. Todėl aš nemanau, kad jūs galėtumėte dabar mums sakyti, kad CO2 e, leidimų kainų padidinimas dabar būtų geras sprendimas. Uh, Reikėtųgi remti mokslinius tyrimus, aš tą pakartoju, reikia remti mokslinius tyrimus, netrukdant e, dirbti bendrovėms ir gamykloms, e, iša, išauginant CO2 e, leidimų kainas. Ačiū už dvi minutės. Olger Kramer dabar dvi minutės kalbės. Ačiū pirmininkė. Procedūrinio pobūdžio klausimą turiu dėl vedimo tvarkos. Tai yra iš ponios Heidegard pasisakymų nelabai aiškiai supratau, kada galime tikėtis gautinio komisijos sprendimo, ar komisija atsižvelgs į parlamento teisę dalyvauti bendro sprendimo primimo procedūroje, e, taip ar ne, nes pakankamai neaiški buvo komisijos narės pareikšta pozicija. Aš e, esu susirūpinęs dėl to, kad čia laipsniškai bandoma mažinti komis... parlamento galės šioje srityje. E, aš manau, kad e, jeigu jau bandome iš esmės keisti čia kovos su klimato kaita sistemą, tai reikia išsaugoti kitų institucijų tarybos ir parlamento teisės priimti sprendimus, siekimas neviršti dviejų minučių nustatyto laiko. Noriu pareikšti, kad e, buvau šiek tiek nustebęs e, dėl to, kad e, jūs kaip didžiulę politinę sėkmę pristatėte ETS sistemos sąsąją su aviacija. Aš manau, kad turime aiškiai pasakyti, jog čia mes nusileidome Indijai, Kinijai ir Rusijai ir galiu lažintis iš bet ko kad e, jeigu į kavo viduje nebus susitarta, tai kitų metų rūdienį mes nieko nepasieksime e, šioje srityje ir grįžtant prie susikaupusių nepanaudotų taršos leidimų ir Europos įmonių sąnaudų mažinimo tai noriu pasakyti, kad ETS e e, sistema aviacijai bus taikoma tik tai skrydžiams iš ES ir į ES, taigi tai yra papildoma našta ES e, skrydžių bendrovėms. Ir nežinodami, kas mūsų laukia Dohoje, mes tikrai dabar negalime konstatuoti, kad pasaulis taps globale prekybos e, CO2 leidimais rinka ir kad dėl to sumažės finansinė našta Europos įmonėms. Richardas Zieberis dabar ačiū pirmininkai, ačiū komisijos nariai už tai, kad atvyko. Aš taip pat nemanau, kad sprendimas dėl aviacijos ir ETS yra tinkamas signalas. Dabar mes galėjome geresnį pavyzdį parodyti ir iš tiesų turime pripažinti, kad nusileidome kitų šalių spaudimui čia. Dėl laiško, kurį aš taip pat pasirašiau, jame pareiškime dvi esminės pastabas. Pirmoji susijusi su demokratinio proceso integra, integruotumu. Kolega Krameris minėjo, yra neaišku ar bus išlaikytos parlamento teisės tiek dėl ETS sistemos pakeitimų, tiek dėl pasiūlymo susijusios su susikaupusiais leidimais. Manau, kad parlamentas turi būti visapuškai trauktas į priimamus sprendimus ir diskusijas ir e, nebandydamas dabar pasiduoti emos, emocijoms, noriu konstatuoti, kad ETS sistema kaip koncepcija veikia, mes pakankamai nedidelėmis sąnaudomis pasiekėme užsibrėžtų tikslų. Dabar mes bandome viską keisti. Mes teigiame, kad vaistai nepakankamai veiksmingi, turime kažką padidinti arba pakeisti, atsižvelgdami į tarptautinį kontekstą, kurio neturėtume pamiršti. Mes siunčiame visiškai netinkamą signalą pramoniai, nes šiuo metu yra labai svarbu užtikrinti investicijas į Europą, kurios ateina. Taigi klausiu, kodėl mes atimame pinigus iš įmonių keisdami ETS sistemą vietoj to, kad e, sudarytumėm sąlygas investuoti, atsižvelgiant į tai, kad e, taršos leidimų kaina šiuo metu uh, yra nedidelė ir atsiranda laisvų pinigų, taigi šią logiką turėtumėte mums paaiškinti. Ir mums labai svarbu aiškiai žinoti, ko siekia komisija, ar komisija norėtų tapti uh, superreguliatoriumi uh, ETS sistemos, užsibrėždama uh, naujus tikslus, jeigu mes tačiau liekame prie senosios sistemos, siekime sumažinti CO2 emisijas 20 procentų, ta sistema veikia, o jeigu norime sistemą keisti, tai parlamentas šiame procese turi atlikti svarbu vaidmenį. Ačiū dabar kolegė Jordan. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat e, noriu kreiptis komisijos narę. Aš taip pat e, esu sunerimusi dėl bendro sprendimo prieimimo procedūros. Mes siekime, kad ta procedūra būtų demokratinė ir kad mes netaptume skubotų sprendimų auka. Turime laikytis nustatytos procedūros dėl susikaupusio nepanaudotų taršos leidimų ir atitinkamai svarstyti komisijos pasiūlymą. Remiantis dabar galiojančiomis teisės aktų nuostatomis, mes privalome laikytis energijos vartojimo efektyvumo direktyvos šioje direktyvoje numatoma diskutuoti apie taršos leidimus, o ne paprasčiausiai nustumti jų į šalį. Turime diskutuoti apie tai, kaip geriau pasiekti užsibriežto tikslo. Jeigu mes laikysimės jūsų pozicijos arba jūsų pasiūlymo, tai energijos ištekliai taps e, brangesniais, sąnaudos padidės, o tai reiškia, kad e, atitinkamai padidės namų ūkių patiriama finansinė našta. Turime viską svarstyti platesnėme kontekste. Dar vienas pastebėjimas dėl aviacijos įtraukimo į ETS sistemą. Pritariu teiginiams, kad e, gėda, jog Europa nesilaikė savo pozicijų dėl nu, tam tikrų pažadų, nes priimtas sprendimas tikrai nebuvo tinkamas aviacijos rytyje, skrydžių arba oro transporto srityje. Mes puikiai suvokiame e, skrydžių bendrojo problemas, tačiau e, adekvačiai nesielgėme. Ačiū pirmininkė. Aš jūs sustabdysite laiką, tačiau užlausto veikimo bomba veikia. Nesusikaupusių leidimų reglamentas e, pasiūlys tik trumpalaikį sprendimą ir apie tai kolegos labai garsiai kalba. Tik tai artimiausių e, laikotarpių sprendžiamas klausimas ne, neįspręs struktūrinių problemų. E, Mes tikimės linijinio leidimų sumažėjimo. Pagal pasiūlymą taip pat siūloma bendrai pasidalinti kaštus. Labai svarbu aspektą minėjo vienas iš kolegų. Ta sistema praras prestižą. ATL sistema taps pažeidžiama, visi pradės tikėtis trumpalaikių komisijos įsikišimų. Ir noriu pasiklausti, kalbant apie aviaciją, kok, apie kokią konkrečiai moratoriumą kalbame ir kokiems skrydžiams bus taikomos tos priemonės. Ar tai bus, bus taikomos tarptautiniu mastu? Ačiū ponia Merkis, toliau ponas Kilakakis. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos nariai. Noriu visų pirma pakalbėti apie švarios plėtros mechanizmą. Uh, Kai kas uždavė klausimą apie tai, kuomet iškilo skandalas. Buvo siūloma tą mechanizmą, to mechanizmo taikymą nutraukti, mes to nepadarėme, tačiau dabar turime didžiulį perteklių. Ką tai reiškia? Mes nepaprastai brangiai perkame labai pigius kreditus. Būtent tai yra pertekliaus situacija, taip ją galima paaiškinti. Kolegos kalbėjo ir apie pramonės politiką ir susijusias problemas, vertinant pramonės politiką klimato kaitos politikos kontekste. Ta, tokia pramoninė politika labai ypač paranki yra Kinijai, nes Kinija šiuo metu pagal mūsų gamintojus, Europos gamintojus, subsidijuoja mūsų gamintojus, kad jie e, pasinaudotų tais leidimais, kuriuos mes siūlome rinkoje. Manau, kad vertinant mūsų klimato kaitos politiką, tai jį patiria fiasko. Papaiškinsiu, kaip jūsų politikos taikymas atrodys Graikijoje. Elektros kainos auž, žmonės negalės mokėti sąskaitų, apmokėti sąskaitų ir elektros įmonės negalės, neturės papildomų lėšų investicijoms. Mes vykdami tokius nešvarius planus nieko nepasieksime, atsidursime kažkur erdvėje ir žmonės privalės finansuoti tuos ypač brangius kreditus taršos leidimo. Ar iš tikrųjų mes norime eiti šiuo keliu, pamastykite apie tai. Makavan. Ačiū pirmininkė. Sėdėdama čia vis labiau mane apima vis didesnis susirūpinimas. Kal, Ar, ar jūs iš viso palaikote ATL sistemą? Žinote, žinome, kad kai kurie nepalaiko, ponia Korhola, jūs apie tai pasisakėte 2008-aisiais jau, bet kai kurie iš jūsų palaikėte tą sistemą. Jeigu jūs norite rimtos, solidžios klimato kaitos tai politikos, reikia kažką daryti su ATL. Komisijos narė pristatė problemas, kur, kurias komisija bando spręsti, tačiau kai kurias problemas sukūrėme mes, kai ką atidėdami, kai ko reikalaudami. Nekaltinkime komisijos, vertinkime sąžiningai ir atvirai savo veiklą. Ką Jūs manote apie komisijos pateiktą pasiūlymą? Dabar kreipiuosi komisijos narė. Kai kurie kolegos savo, kad jūs nepa, ne, nepakankamai toli nuinate. Mano šalies vyriausybė, tai teigia, nori, ji nori nutraukti uh, leidimų sistemos taikymą. Kai kas nepalaikys jūsų pasiūlymo ir taryboje, kai kurios šalis nori eiti dar toliau. Tačiau jeigu tam pasiūlymui bus pritarta, kokio, kokie šansai, kad mums pasiseks kažką pakeisti su, su ATL. Kai kas nori eiti toliau, kai kas visai jūsų nepalaiko, kai kas iš viso yra nusteikę prieš apivartinti šios leidimų sistemą, nes nepritarė jai iš principo. Ir jeigu tos dvi stovyklos toliau egzistuos ir veiks, ar bus imtasi priemonių, koreguojant ATL, ar ta ATL sistema sužlugs, ar kažką darysime dėl klimato kitos politikos, ar iš viso ta politika bus įgyvendama, jeigu, įgyvendinama, jeigu nebus aktyviai veikiančios anglės videginio rinkos. Tai yra klausimai, kuriuos turėtų svarstyti mūsų komitetas. Kalbėjome apie aviaciją. Žinau, kad komisijos narė darė didžiulį spaudimą šioje srityje. Aš tikiuosi, kad IKAO susikaups ir imsis ryštingų žingsnių, tačiau aš skeptiškai vertinu tai, nes komisijoje yra daugybė žmonių, kurie menkina mūsų klimato politiką. Junktinėse valstijose antrai kadencijai išrinktas Obama, tai teikia vilties E, tačiau šiandien, atrodo, mes esame pasirengę pribaigti savo klimato kaitos politiką čia. Ačiū, panė Makėna, dabar Oresterosi kalbės. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad e, komisija mūsų dabar informavo apie tai, kad e, dėl krizės nori pakeisti ne tik e, taršos leidimų prekybos direktyvą, tačiau ir apskritai pakeisti padėtį laisvoje rinkoje, nes dabar bando priimti sprendimus, kurie bus taikomi atgalinė tvarka. Šis pasiūlymas yra ne tik tam tikra rinkos priemonė, Tačiau čia bandoma nustatyti taršos leidimų kainas ES mastu. Todėl įmonės atsižvelgdamos į atitinkamus priimsiamus sprendimus negalės planuoti savo išlaidų ir išsikraustis arba perkės gamybą į šalis, kuriuose padėtis yra labiau prognozuojama tokiu būdu. Šie komisijos ketinimai šiek tiek prasilenkia su sveika logika ir primena mums padėti Sovietų sąjungoje, kuri anksčiau veikia. Manau, kad neturėtume skatinti sprendimų, dėl kurių į trečiasias šalis būtų perkeliama gamyba iš ES. Poslyzė dėl oro transporto. Manau, kad turėtume rimtai apsvarstyti teikiamą pasiūlymą dėl teisės aktų, galėtume tuos sprendimus arba žingsnius, kurie planuojami į ką vertinti teigiamai, tačiau turėtume stengtis maksimaliai vengti konkurencijos iškraipimo, kodėl turėtume nukelti šį sprendimą vieneriems metams. Mums jau dėl šešių mėnesių termino kyla tam tikrų problemų, e, kovo mėnesį reikės mokėti, o už taršos leidimus, o į kavo susirinks generalinė asamblėja rugsėjo mėnesį. Aš e, bendrai vertinčiau šį pasiūlymą teigiamai, taip pat teigiamai vertinčiau galimybę iš jūsų, ponė komisijos narė, gauti informaciją apie tolesnius komisijos planus, nes turime poveikio įvertinimą dėl CO2, taip pat CO2 rinkos ataskaitą ir manau, kad atsižvelgdami į minėtus dokumentus bei papildomą informaciją galėtume priimti savo sprendimus dėl galimų padarinių. Iš tiesų, savo įžangoje jūs Teisingai minėjote, kad susitarėme dėl energetikos direktyvos, dėl dviejų pakopų procedūros. Tačiau, kalbant iš esmės, galbūt darbai šiek tiek dubliavosi, tačiau dėl tokios procedūros susitarė trys institucijos, kalbant apie energijos vartojimo efektyvumo direktyvą, kolegė Vaisgerber manęs paprašė užduoti klausimą, kadangi pati negali dalyvauti šiame posėdėje, nes vyksta klausimas šią temą. Ji e, pritarė e, pasiūlymams dėl susikaupusių taršos leidimų, tačiau prašo nepamiršti taip pat ir CO2 e, patekimo į aplinką. Mes turime nepamiršti padėties atskirose valstybėse narėse ir mūsų priemų sprendimų įtakos e, aplinkosauginiai situacijai e, tose valstybėse narėse. Ačiū Peterį Lyzę. Kalbant apie aviaciją, galiu pasakyti, būdamas šio komiteto nariu, kad galiu tik palankiai vertinti atitinkamą kryptimį siunčiamus signalus dėl tarptautinio susitarimo ir manau, kad e, rinkėjai per Europos parlamento rinkimus atitinkamai vertins mūsų pastangas, aišku, lažintis mes galime kaip norime, tačiau manau, kad teisingai elgiamės siūsdami ženklus mūsų tarptautiniams partneriams apie tai, kad norime taip pakeisti mūsų galiojančius teisės aktus arba nukelti jų įsigaliojimą, kaip ir buvo padaryta. Aišku, gavome vairių pasiūlymų, pavyzdžiui, atsimti šį sprendimą ir to komisija pateiks daug informacijos dėl susikaupusių taršos leidimų. Galiu pasakyti, kad koordinatoriai mane paskyrė pranešėjų. Aš savo veiksmuose vadovaujuosi likščiolinė parlamento pozicija, kuomet komisija daug kartų buvo paraginta pateikti atitinkamus pasiūlymus, aktyviai imtis veiksmų ir Galų gale klimato kaitos ir apsaugos nuo klimato kaitos problemos neįspręsime be tarptautinių partnerių paramos, jau jeigu mes susiskaidysime, kaip kolega Lyzė minėjo, 27 e, teisinės sistemas galiojančias atskirose valstybės narise, tai tikrai negalime tikėtis sėkmės ir visa ta e, sistema kainuos labai brangiai ir tas <clears throat> dvi e, tikslas, kad e, klimatas nesikeistų daugiau nei dviem laipsniais, e, bus toli gražu nepasiekiamas. Aš bet kokiu atveju nenoriu, sąmoningai nenoriu prie to prisidėti parlamento dauguma iki šiol taip pat laikėsi pakankamai pažangaus požiūrio, manau, kad ir toliau jo laikysimės. Komisijos narė savo įžangoje taip pat kalbėjo apie tai, kad tokia pozicija atitinka mūsų likščionius reikalavimus. Taigi, jūsų pavardė buvo daugiausiai minėta diskusijose, dabar norėčiau suteikti jums žodį apibendrinti diskusijas. Prašau. Are we where we need to be now on regulation? Dėl aviacijos. E, ar reikėtų mums keisti reglamentą dėl aviacijos taršos. Iš tiesų ne. Pirmą kartą per daugelį metų mes turime realią galimybę pasiekti tarptautinio masto pažangos. Taigi atsakymas būtų taip. Ir tas atsakymas yra susijęs su tuo, ką mes matėme besimaterializuojant šį e, penktadienį, 9 lapkričio. E, Galiu pasakyti, kad iš niekur toks sprendimas neatsirado. Tos progos atsiveria dabar. Labai daug kas įdėjo nepaprastai daug pastangų, kad tokios progos gimtų. Ar reikėtų tada rizikuoti ir sukelti grėsmę tokiai per daugelį metų pirmą kartą iškilusiai progai pasiekti susitarimą dėl to, kaip reguliuoti emisijas iš aviacijos tarptautiniu mastu? mes tokiu būdu tarsi suteiktume savo oponentam kozirį ir jie galėtų sakyti, kad iš pat pradžių ETL e, regionė sistema nuo pat įgyvendinimo šių metų pradžioje e, buvo tik regioninė. Taip dėrybų atmosfera tik e, suprastėtų Manau, kad mūsų interetams būtų kur kas geriau, jeigu sakytume, jums mūsų sistema nepatinka, mes tai suprantame. Mūsų sistema yra tokia, kokia yra. Ir mes dabar turime galimybę pasiekti tai, ko visuomet norėjome. Jūs sakote, kad jums mūsų sistema nepatinka. Taip buvo pasakyta, bet iš esmės, kai visi buvo už globalų reglamentavimą. Ir dabar mes pasinaudojam tuo jų pasakytų žodžiu ir pareiškiam taip. Dabar turim tokią galimybę. Ir aš galiu pasakyti, kad IKAO organizacijos vadovai labai didelė dalimi tam pritarė. Mes bandome tarsi sukaupti kapitalą tuo klausimu. Aš jau per savo pirmąjį pareiš, pasisakymą pasakiau, kad jeigu nebus įgyvendinami pažadai, jeigu nebus elgiamasi taip, ko mes tikėjomės po praeito penktadienio IKAO įvykių, tada automatiškai e, grįšime prie to, e, nuo ko pradėjome. Pradėsime įgyvendinti tą teisės aktą tokį, koks jis dabar yra. <clears throat> Turiu pasakyti, kad e, santykinai tas e, pranešimas yra naujas, jums visiems tik prieš keletą valandų jis paskeltas ir aš tai puikiai suprantu. Bet aš norėčiau paprašyti jūsų apie tai pagalvoti. Manau, kad Tokia galimybė atsiveria pirmą kartą. Per ilgą laiką mes galime, e, per ilgą laiką mums pavyko pasiekti e, tokio rezultato, kai įmanomas yra tarptautinis pasaulinis susitarimas. Anksčiau mes laukdavom, kad IKAO pradėtų judėti, dabar jį juda ir mes turime panaudoti, pasinaudoti šią galimybę. Kitas dalykas, poniai Korholai, Aš jau pirmininkus paklausiau, ar e, užtenka man laiko detaliai atsakyti jums visiems. Uh, Po porą minučių galiu kiekvieną jūsų aptarti. Pone Korholas sakė, jeigu e, leidimų atidėjimas ir susikaupimas yra tie patys dalykai, tai koks bus rezultatas? Mes turim suprasti, kad tai yra du atskiri dalykai, ypač kai kalbam apie tai, kaip e, su šiuo parlamentu reikia dirbti. E, Apie susikaupiančius neparduotus leidimus e, mes e, pagalvojame ir stengiamės <clears throat> išspręsti problemas, o nuolatinis atidėjimas, kaip su juo turi būti elgiamas, bus priimamas sprendimas bendra e, sprendimų prieimimo tvarka, niekas nevyks be parlamento, jūs dalyvausite šiame procese visapusiškai. Pone Korhola, jūs kalbėjote apie um, E, leidimų susikaupimą, kai pagrindinis tikslas yra atidėti tų leidimų pardavimą. Labai svarbu atskirti tuos du dalykus. E, ne. Nepadarykite, nesukurkite tokios padėties, kai geriausi pasiekimai tampa gerų pasiekimų priešų. Kodėlgi mes negalėtume parengti vieno gero puikaus paketo? Atvirai išneikėkime vieni su kitais. E, leidimų susikaupimas turėtų būti net neįsivaizduojamas. Nuo kitų metų sausio pirmos dienos mes turim toliau užpilti rinką tokiais leidimais jau per pirmąją aukcioną. Mes privalome tai padaryti. O kvotas turime palikti vėlesniam laikui vėlesnių laikų negalime užtvindyti jau ir taip užtvindytos rinkos. Kažkas iš jūsų esate gana skeptiškai nusiteikę, bet sakote, kad sutiktumėt su tokia sistema visokiose kitose rinka pagristose sistemose. Negalima užtvindyti jau užtvindytos rinkos. Taigi apie tai mes turime kalbėti aptardami leidimų susikaupimą. Todėl tas leidimų susikaupimas negali būti toks sudėtingas klausimas politiškai. Aš taip pat žinau, kad egzistuoja struktūriniai sprendimai. Tokie sprendimai daugeliu valstybių narių, daugeliu jūsų yra žymiai sudėtingesni. Todėl ir sprendimo prieimimas užtrunka ilgiau. Todėl mes ir atskiriame tuos du reiškinius. Rinkos veikėjams, manau, būtų pagrysta gauti informaciją kuo greičiau apie tai, kada prasidės kitas aukciono etapas. Labai svarbu atskirti e, pelus nuo grūdų. Simanski, Grostet, Hubner ir kiti tarsi davė tokių užuominų, kad e, komisija eilinį kartą tik kalba, o paskui vėl e, milijoną kartų įsikišinėja. Tarsi komisija bando perimti rinkos valdymą. Taip nėra. Taip nėra. Ir aš manau, kad per pirmąjį pasisakymą labai aiškiai pareiškiau. Mes žinome, kad dabartinės sąlygos susidarė dėl neįprastinių aplinkybių, neįlinių aplinkybių. Aš galiu tik patvirtinti, kad taip elgsimės tik išskirtinėmis aplinkybėmis. Niekas e, nėra nerimtai nusiteikęs tuo požiūriu. Pirmininkas ir dar kažkas iš parlamentarų labai gerai pasakė, jūs turite aiškiai žinoti, kas yra parašyta pirmajame pareiškime. Buvo labai aiškiai pasakyta, kad mes turime gerbti procedūras Pirmiausia, parlamentas turi priimti sprendimą dėl šio pakeitimo, o tik tada galėsime ką nors priimti formaliai. Ar didinsime kainas, buvo pateiktas toks klausimas. Glavakis apie tai kalbėjo. Norėčiau priminti, kad kai jūs čia esantis visi parlamente prieėmėt klimato ir energetikos paketą 2008 metais, numatyta kaina buvo 30 eurų. Dabar, kaip jau pirmininkas sakė posėdžio pradžioje, ta kaina nusmuko iki 8,46 eurų, ketvirtadalis kainos liko. Todėl negalima sakyti, kad e, kainų kaita neatspindi krizės. Negalime subsakyti, kad nieko nedarome. Ką darome dabar su tais susikaupusiais leidimais? Stengiamės išvengti tokios padėties, kai e, kainos pradeda dar labiau, pradėtų dar labiau kristi. Čia ir atsiranda ryšys su energetikos efektyvumo direktyva. direktyva. Tie iš jūsų, kurie dėrėjotės dėl šios direktyvos, sakėte, kad Europos komisija e, turėtų sutvarkyti šį energetikos e, efektyvumo direktyvos elementą. 6000 didelių e, gamyklų bendrovių yra Europoje. Jeigu jos pradės investuoti į energetikos efektyvumą taip, kaip mes jų prašome, kokie bus tiesioginiai padariniai? Tiesioginiai padariniai bus tokie, kad tos bendrovės, kurios nieko nedarys, galės pigiau išgyventi, nes kai bendrovė investuos į energetikos efektyvumą ir pradės dirbti, paklausa sumažės ir kaina sumažės. Vadinasi, pigiau e, išgyventi bus tiems, kurie nieko nedarys. Bet mesgi to nenorime, mes nenorim to pasiekti Europoje. Ir tie iš jūsų, kurie sujungė, susijote e, mūsų aptariamą temą su ekonomikos augimu ir darbo vietų kūrimu. Kodėlgi norėjome geros energetikos efektyvumo direktyvas? Būtent todėl, kad manome, manime, jog ji skatins ekonomikos augimą ir užimtumo didinimą. Būkime nuseklus. Ir būtent apie tai mes turime kalbėti ir aptardami apie vartinių taršos leidimų e, susikaupimą. Nekalbėkim per daug ilgai. Aš galiu tik pasakyti, kad tikimės, jog labai labai greitai galėsim uh, pasakyti, kokie skaičiai ir tada jūs galėsite pasakyti, ko jūs norite iš mūsų, kad imtumėmės dėl perteklinių leidimų. Labai sunku dabar e, pasakyti per klausimą, kokia bus padėtis, kai tiek daug yra pašalinių įvykių. E, trečiadienį e, galėsite kalbėti apie vairiausius variantus. Ir turbūt kils iškart klausimų, kodėl komisija nerado vieno tobulo varianto. Bet atsiras tokių, kurie pasakys, būkim demokratiški, palikim laiko diskusijoms, leiskit mums pasisakyti. Mes tikimės, kad suinteresuotos pusės taip pat sureaguos. Todėl mes ir dabar teikiame keletą variantų struktūrinėms priemonėms. Mes turime būti sąžiningi vieni kitų atžvilgių. Ši diskusija yra gana sudėtinga, negalime tiesiog paimti ir parašyti to pasiūlymo. Bet tai, ką mes pristatysime trečiadienį, atitiks visiškai tą, apie, tai, apie ką aš kalbėjau jau pirmadienį, atsiprašau, pavasarį. Uh, kai ministrai pirmą kartą kalbėjo apie CO2 rinkas ir apivartinių taršos leidimų priekybą. Balandžio mėnesį per neformalę ministrų tarybos susitikimą mes sakėme, kad iki kitų metų to sprendimo nereiks priimti, bet jau dabar mes trečiadienį pateiksim pasiūlymą ir per e, šiuos pasiūlymus mes bandysime išspręsti dvi problemas - apivartinių taršos leidimų susikaupimą ir struktūrinės priemonės. Ir aš labai tikiuosi, pirmininkė, tuoj baigsiu, kad jūs suprantate, kam čia e, aktualiausias tas pasiūlymas. Emisijų e, priekybos e, sistema turi išlikti labai tvirta priemonė Europos klimato politikoje yra daug priežasčių. Tie, kurie nagrinėja energetikos rinkas, analizuoja jų veikimo būdus ir poreikius, tikisi, kad aš, jūs, Europa, E, pasieksime konkrečių rezultatų tuo klausimu. Nepamirškime, kad Australija dabar jau nori su mumis ryšių, Koreja sukūrė savo sistemą. Kinija per su, vadovų susitikimą su ES pasirašė susitarimą, pagal kurį ES padės jiems sukurti apivartinių taršos leidimų prekybos sistemą. E, sausio pirmą dieną Kalifornija pradės taikyti savo uh, E, prekybos taršos leidimai sistemą. Tai yra viena iš stambiausių ekonomikų pasaulyje. Žinome, kas dabar vyks Junktinės Amerikos valstijose. Galim tik patvirtinti, kad prieš keletą metų būdami e, vieni dabar jau uh, e, užkretėme kitas pasaulio dalis. Pasaulis žiūri ES pavyzdį ir pritaiko tokius pat mechanizmus pritaikytus rinkoms. Reikia pasirūpinti, kad mūsų sistema būtų efektyvi ir privalome atsižvelgti į neeilines, e, ypatingai rimt, sudėtingas ekonomikos krizės aplinkybės. Tai, ką mes darome, nėra smulkmena. Būtų labai neatsakinga, jeigu mes sprendimų prieimėjai nepasirūpintume sistemos efektyvumu. Labai ačiū. Aš žinau, kad sunku atsakyti ir aptarti šios klausimus. Labai daug skirtingų čia atstovų ir frakcijų. Uh, Bet bendrai mes turėtume viską suvesti į vieną klausimą. Ar e, apivartinių taršos leidimų priekybos sistema pasteisina ar ne? Ačiū komisijos nariai už tai, kad atvykote pas mus į komitetą, už tai, kad turėjome galimybę su jumis padiskutuoti apie tai, kas mūsų laukia, apie jau komisijos pateiktus pasiūlymus bus svarbu užtikrinti ilgalaikį planavimą, kovos su klimato kaita e, srityje, užtikrinti mūsų primamų sprendimų patikimumą. Apie tai buvo minėta. Nagi svarbu turėti pasitikėjimą ne tik iš e, pramonės atstovų pusės, e, šiuo taip pat svarbu turėti ir nevyriausybinio organizacijų palaikymą dėl patikimumo ir planavimo. Mes, kaip įprasta parlamente, esame pateikę atitinkamų pakeitimų pasiūlymų komisijos pateiktam pasiūlymui atitinkamų sertifikatų, manau, kad dar turėsime galimybę juos aptarti. Tai dar kartą Jums dėkojame. Dabar šiek tiek pasikeisime vietomis mūsų podiume tam, kad e, mūsų kvestiniai svečiai galėtų užimti savo vietas ir pradėsime antrąjį mūsų posėdžio dalį.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 Es ist wieder Ruhe eingekehrt und wir können jetzt mit dem zweiten Teil. Šiek tiek e, salė aprimo, galime pradėti antrąją mūsų neįlinio posėdžio dalį. Mūsų podiume sovietas užėmė ekspertai, kurių išklausysime eilės tvarka. Tad generalinis direktorius ponas Klim, ponas Bėkė taip pat gaus žodį Pradėsime nuo pono Halkė Hermano, jis yra mokslininkas ir dirba laiko institute. Prašau jo kalbėti ne ilgiau nei 10 minučių, nes laiko truputį trūksta ir kolegos taip pat nori turėti galimybę užduoti klausimus. Pone Hermanai, jums žodis. Ačiū už kvietimą ir už galimybę aptarti siūlymą dėl susikaupusių taršos leidimų uh, e, situacijų išsprendimo. OIKO yra nepriklausomas institutas. Esame parengę šiais metais dvi studijas dėl ATL ir taršos leidimų. Per dešimtį minučių visko nepristatysiu ir manęs aprašyta pasakyti mūsų parengtas studijas, bet e, vis, visi susiję dokumentai yra prieinami ir viskas yra skaidriai pristatyta. Šiandien noriu aptarti du dalykus. Visų pirma, pagalbėti apie dabar susidariusią padėtį, e, taršos leidimų perviršį ir pasidalinti mūsų išvalgomis dėl e, to siūlomo sprendimo poveikio kainoms, taip pat dėl e, anglės dvieginių tekėjimo į aplinką ir mūsų atliktų tyrimų šiuo klausimu. Visų pirma, turiu gerų žinių ir prastų žinių. Gera žinia yra tai, kad e, tas susikaupus taršos leidimų sprendimas yra dar pirmajame etape, tačiau dabartinių priemonių nepakanka. Reikia struktūrinių priemonių ilgos trukmės laikotarpių ir e, pateikto pasiūlymo poveikis kainams bus labai ribotas. Tačiau tai gera žinia visiems tiems, kurie mano, kad energijai imlios pramonės šakos susidurs su problemomis. Reikia intensyv, atlikti tyrimai ir šiuo požiūriu jokių problemų neturėtų iškilti, mes jų neižvelgiame. Dabar noriu pakalbėti apie susikaupusių leidimų klausimą. 2020-aisiais e, vis tiek dar bus nepanaudotų pusantro milijardo JAV dolerių vertės leidimų. E, Čia svarbu vaidmenį vaidins aviacijos sektorius. Jis gali labai prisidėti sumažinant susikaupusių leidimų e, skaičių. Kodėl susikaupė leidimai? Pagrindinė priežastis švarios plėtros mechanizmo perteklinis tiekimas. Tai yra du trečdaliai problemos. Kita priežastis tai ekonomikos nuosmukis. BVP bus 14-17 procentų mažesnis 2020-aisiais, remiantis dabartinėmis prognozėmis ir atliktų poveikio vertinimu. Ir e, siekis su, sumažinti ATL, bandymai sumažinti ATL neduos pagidavimų rezultatų. Atsinaujinančios energijos šaltiniai tik tai iš dalies koreguos situaciją. Atsinaujinančios energijos E, kiekis e, atitinka 2010 metų prognozes. Taigi, vertinant dabartinę situaciją, ATL perteklius egzistuos 2020-aisiais. Todėl dešimtmečiais trūkumo šioje sistemoje nepatirsime, o siūlomas e, sprendimas pakeis situaciją, nes leidimai galios tik penkis metus dabartinis susikaupęs e, per perteklis, perteklius leidimų įtakos kainą ir dabartinė kaina, dabartinės kainos e, paaiškinimas yra toks, kad žmonės ateityje tikėsis kitokių kainų. Ir ateityje kainą reguliuos e, sviravimai rinkoje, spekulacija. Tai vertinant sprend, siūlomą sprendimą, E, spre, e, leidimai turėtų būti, ta leidimų uždėmė sistema turėtų būti peržiūrėta dešimtmečio e, laikotarpyje ir atsižvelgti ir tai būti atšvelgta į kiekį su, lin, pasiekti linijinio tų leidimų sumažėjimo. Taip pat tai susijęs su mūsų tikslais, kiek įplaukų tik, tikimasi gauti iš tų leidimų. Kaip jau buvo sakyta, nemanau, kad ATL, e, jeigu ne, neišgyvensime jų stygiaus per dešimtmetį, e, valstybės narys tikėtina parengs kitus fiskalinius instrumentus ir, ir tai nebūtų labai geras sprendimas ir pageidautinas visiems. Nuo ATL sistemos atsiradimo e, e, labai svarbus dalykas buvo konkurencinė pramonės situacija, taip pat anglies nutekėjimas į aplinką anglės dvideginio patekimo į aplinką buvo vertinamas, prognozuojamas vertinant labai e, konservatyvi, konservatyviamis prognozėmis. Tik tai keletas es valstybių narių uh, E, vykdo susijusią politiką. Tačiau Norvegija ir Islandija, pavyzdžiui, yra prisijungusios prie ATL sistemos ir, kaip ką tik girdėjome, Australija rengėsi įsipareigoti šiai sistemai. Todėl leidimai daugelie pramonės ryčių bus pigi, taršai bus pigesni nei dabar. Kalbant apie anglės dvideginio kaštus, uh, Tai e, vertinimai remiasi 30 metų prognozėmis ir pagal tas prognozes ta kaina turėtų būti keturis kart didesnė nei yra dabar. Ir visa Visą tai leidžia daryti, kad e, ve, kai kuriuos aspektus vertiname pasitelkiant pasenusią metodologiją. Taikoma politika, kurios tikslas uh, neutralizuoti pramoniai galima pramoniai neigiamą poveikį. Ir egzistuoja kompensacijos mechanizmas, kaip, kur, kuris padeda išvengti pernelik didelių elektros kainų. Ir antrajame etape prisijungė e, pramonės sektorius, todėl dar yra susikaupęs e, tam tikras, tam, tam tikrus atsarga leidimų, kurias dar bus galima panaudoti. Taigi aš neižvelgiu jokių problemų. Uh, e, vertinant pramonės konkurencingumą. Netgi priešingai, manau, galima peržiūrėti e, anglės dvidenginio patekimo į aplinką sąrašą ir netgi jį sutrumpinti, nes e, kaina dabar yra labai nedidelė ATL. Apibendrindamas noriu pasakyti štai, ką jeigu ne, nebus imtasi veiksmų, e, leidimų stygius neišgyvensime per 10 dešimtmetį, reikia struktūrinių priemonių, pavyzdžiui, at, kai, kuria, kai kuriuos leidimus atšaukti ir pasiekti linijinio jų sumažėjimo. Ir kaip jau sakiau, tai niekaip nepaveiks pramonės konkurencingumo. Ačiū. Ačiū ponai Hermanui už jūsų įžanginį pranešimą. Dabar suteiksiu žodį poniai Helen Bray. Jie šią įmonės klimato polit, patarėjo klimato politikos klausimus. Prašau. Ačiū. Labai diena, dėkoju, kad pakvietėte šiandien prisidalyvauti klausimai dėl ETS sistemos. Šiandien parlamento siunčiama žinia labai svarbi, kalbu apie e, leidimų pertekliaus sprendimą. Tai susijęs su klimato kaitos politika, energetikos politika po 2020-ųjų. Shell įmonės istorija Europoje yra susijusi su naftos ir dujų telkinių paieškomis. Mes ieškome šaltinių, kuriuos būtų galima panaudoti šildymo energijai, taip pat kasdieniam vartojimo prekiams. Taikome anglies mažai naudojančias technologijas, ateities technologijas. Pavyzdžiui, čia galiu kalbėti apie Niderlanduose e, gyvendamus projektus. Noriu pateikti šią informaciją tam, kad suvoktumėte, jog mes mūsų įmonė susiduria su tarptautinė konkurencija, kad mes, mums galioja anglės patekimo į aplinką pribojimą ir kad tuo pat metu mes bandome patenkinti vis augančius pasaulinius energijos poreikius ir atsižvelgti į klimato kaitą kai tai skirtas priemonės. Mes palaikome ATL sistemą e, ir anglės dvideginę šalinimo aplinką mažinimą. Taip pat mes suprantame, kodėl įmamas į priemonių dabar, kad būtų sustiprinta ši sistema. Shell įmonės parama ATL yra, yra paremtai mūsų ilgą laiką puoselėjimais principais. Mes norime E, mes norime, kad išmetalai turėtų savo kainą. Ir mūsų nuomonė, e, ATL sistema e, duoda naudos. Visų pirma, apribojus taršą galima pasiekti poveikio aplinkos saugai. Tai yra, imtis, valstybės gali imtis veiksmų maž, mažindamos taršą. ATL sistema um, užtikrina tinkamą kainą už leidimus taršai. Tai pripa, pripažino Tartautinė energijos organizacija. Taip pat tai skatina e, anglės sugavimo ir saugojimo technologijų taikymą, taip pat alternatyvių energijos šaltinių naudojimą. Ir tuo pat metu mažiname pasinaudojant taršos leidimų sistemą mažiname kaštus pramoniai ir vartotojams. Ši sistema taip pat teikia paskaitas privačiam sektoriui, taip pat e, siekiui e, dėkti naujausias technologijas trečiosiuose šalise. Mes būtent dėl visų šių priežasčių mes palaikome vartinių taršos leidimų sistemą ir norime, kad ji būtų tinkamai pristatyta. Kaip jau sakiau, ši sistema pritaikyta daugelį šalių - Australijoje, Kanadoje, uh, E, Kanados regionuose. Pietų Koreja, Kazakstanas ir Brazilija išreiškė norą ją pradėti taikyti. Taigi, tai reiškia, kad kuriasi pasaulinė sistema. Mes kaip cheminių medžiagų gamintoj, gamintojai e, esame energijai imli įmonė. Taip pat noriu pabrėžti, kad tai aktualu mūsų verslui ir kad ES turėtų nepamiršti eksporto importo srautų, kuomet e, energija įvežama iš tų vietų, kur yra kitaip apmokestinama. Manome, kad svarbu investuoti į mažai anglies naudojančius projektus. ES dabar yra lyderė šioje srityje ir tuo pat metu ATL sistema e, siekia užtikrinti pramonės konkurencingumą. Kalbant apie laikotarpį po 2020-ųjų, anglės dvideginio rinka vaidins svarbu vaidmenį, skatindama pramonę investuoti į mažai anglės naudojančias technologijas. Mums Mes norime, kad po 2010-ųjų e, egzistuotų aiškus ir saugus e, teisinis klimatas. Taip pat turime nepamiršti šias e, šiltame efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslų. Šiuos planus turėtų šiuos planus turėtų padėti gyvendinti vienas milijardas antrame ATL etape E, išduotų leidimų taršai, tų leidimų anuliavimas. Manome, kad pramonė po 2020-ųjų bus ypač skatinama ieškoti alternatyvių, e, novatoriškų sprendimų. Kodėlgi svarbu tą e, sistemą sustiprinti dabar? dabartinės žemos leidinų, leidimų kainos yra laikinas dalykas. Mažiau nei 10 eurų už toną e, žymi esmini, esminius pokyčius ekonominėje situacijoje. Ir būtent todėl ATL neskatins e, tar, taršos mažinimo per ateinantį dešimtmetį. Dėl e, sumažėjusių anglės dvideginio taršos leidimų E, daugiau e, pagyvėjo anglies surišimo ir saugojimo technologijų taikymas. ATL sistema turėtų leisti pereiti prie mažai anglies naudojančios ekonomikos ES. Remiantis dabartinėmis ekonominėmis prognozėmis, daugeliu įmonių atrodo, kad e, dabar nėra geras laikas imtis veiksmų, nes ypač aktualus dalykas yra elektros kainos. Elektros kainos Europoje ir kitur skiriasi. Tačiau elektros kaina sudaro daugybę veiksnių, juos reikia susižvelgti. E, pavyzdžiui, per, praėjus, per praėjusius metus labai, e, buvo labai nevienoda kaina, e, kurią siūlė elektros kaina, už kurią didmeną, didmenos kainą, kurią siūlė elektros tiekėjai įvairiose šalise. Todėl anglės dvideginio e, leidimų sistema čia taip pat yra svarbi. Todėl Atsisusidarius tokiai padėčiai, manome, kad priejo laikas imtis išimtinių e, priemonių. To nebuvo galima numatyti 2008-aisiais, todėl mes pasisakome už aukcionų rengimo taisyklių pakeitimus. Ir manome, kad atsižvelgus į tuos siūlymus būtų laiko ir atsižvelgti į parlamento reikalavimus. Noriu pasakyti, pakartoti štai, ką mums reikia labai aiškios teisinės aplinkos laikotarpį 2030-ųjų, taip pat nepamiršti tikslų dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo. Uh, Taip pat siekti vengti vienas kitam prieštaraujančių tikslų iškėlimo, kad ATL būtų pagrindinė varomąją jėga, mažinant terž... aplinkos teršimą. 2030-ųjų planuose turėtų būti visi šie susiję elementai. Stipri ATL sistema turėtų būti vienu svarbiausių e, instrumentų ir E, taip pat reikėtų išspręsti susikaupusių taršos leidimų situaciją, prasidant trečiajam tos, taip pavadinti, taršos leidimų sistemos įgyvendinimo etapui. Reikėtų e, suderinti vairias politinės priemonės Europoje, kad ta sistema būtų skatinama plėtotis. Noriu padėkoti parlamentui už tik dėmesį lyderio vaidmens šioje srityje per pastaruosius metus. Ačiū. Ačiū už Jūsų pristatymą. Kitas kalbėtas yra Peter Bošek, jis yra Europos e, chemijos pramonės tarybos e, narys ir e, energetikos ekspertas. Ačiū. Aš kalbu ne tik SEFIC vardu, tai yra chemijos pramonės įmonės federacijos vardu, tačiau taip pat ir stiklo, plieno, cemento ir kitų pramonės įmonių vardu. Šiams įmonėms kyla e, didelis susirūpinimas dėl komisijos pasiūlymų. Kodėl? Todėl, kad mūsų įmonės e, vartoja daug energijos, gamina Europoje gaminius ir neturėdamas be energijos išteklių ta gamyba būtų neįmanoma. Būtent todėl, kad Todėl šie e, sektoriai, kuriems atstovauju, yra labai susirūpinę, nes mums e, kaina ir patikimumas yra svarbus aspektai. Taigi turime rasti atsakymą į klausimą, kaip kartu galime įveikti tą e, perėjimą iki 2050 metų prie E, mažai CO2 išmetančios ekonomikos. Reikia tą daryti kuo veiksmingiau ir kuo mažesniais kaštais. ETS pirminis tikslas yra sumažinti CO2 taršą, todėl sistema yra sudėdamoji strategijos Europa 2020 dalis, siekiant sumažinti iki 20 metų e, CO2 emisijas 20 procentus, padidinti energijos vartojimo efektyvumą 20 procentų ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą e, bendroje energetikos palėtėje padidinti iki 20 procentų. Sistema apima tik tai pramonės taršą. Mes nekalbame apie namų ūkio arba transporto keliamą taršą. Galime pasakyti šiandien, kad e, sektoriai, e, kuriems galioja ETS sistema, šiuo metu beveik yra pasiekę 20 procentų CO2 mažinimo tikslo. Pavyzdžiui, chemijos pramonės įmonės labai gerai tvarkosi, palyginti su 90 metais e, mes iki dabar sumažinsime arba jau sumažinome savo CO2 taršą 50-60 procentų. Todėl e, Tačiau gaila konstatuoti, kad mūsų sumažintos CO2 taršos apimtis mm, nėra tokios reikšmingos, nes kitose sritise tarša padidėjo. Tačiau tai nereiškia, kad taršos leidimai turėtų tapti brangesni ir mes turėtume tapti savo pačių sėkmės aukomis. Noriu priminti, kad e, tarsos leidimų prekybos sistema nėra vienintelė priemonė, kuria būtų e, galima skatinti naujoves ir mažinti CO2 taršą. Žinoma, e, investicijos skatinamos daugumą šalių atitinkamomis tarifinėmis garantijomis, kurios laikomos subsidijomis ir kurios užtikrina investicinę gražą. Čia dabar bandoma perkelti šią finansinę naštą į energijos išteklių kainą. Grįžkime dabar prie nepanaudotų taršos leidimų ir jų pardavimo atidėjimų. Noriu kreipti dėmesį, kad energijos vartojimas priklauso nuo išteklių kainos iki Šiuo metu mūsų įmonės moka penkis kartus didesnę kainą už dujas Europoje, palyginti su konkurentais iš JAV. Taigi e, tai yra jau viena iš svariausių priežasčių taupumui ir e, taršos mažinimui. Tuo tarpu, jeigu e, tarša nebus mažinama, tai gali nukentėti nuo to mūsų likščioliniai pasiekimai ir taršos leidimų didelė kaina šios problemos neįspręs. Ypač tose šalise, kuriuose netaikoma ETS e, sistema e, atvirkščiai leidimų kainos didinimas e, priešingai nei tikisi kai kurie kolegos gali pasiekti neigiamo poveikio. O prekybos taršos leidimais atidėjimas taip pat gali pasiekti priešingo rezultato, nei tikisi komisija. Tačiau e, reikėtų šį klausimą komisijos atstovams aiškiai užduoti vertinant suinteresuotų subjektų grupę pritarančių pasiūlymams dėl nepanaudotų taršos leidimų prekybos atidėjimų. Tai yra pakankamai įdomi įvairialypė suinteresuotų subjektų grupė. Energijai imlios pramonės šakos pritarė taršos leidimų prekybos sistemai, siekiant sumažinti taršą. Tačiau mes nenorime, kad ETS būtų pavirsta priemonė, kuri pakeistų kitas paramos priemonės ar mechanizmus. Taigi esame susirūpinę dėl tų, kad uh, uh, pagal komisijos pasiūlymą padėtis taptų sudėtingesnė. Ir norime paklausti komisijos, ar e, dabar mūsų politikai tikrai būtų patenkinti dėl to, kad įgyvendinus komisijos pasiūlymą padidėtų taršos leidimų kainos, o tai negarantuotų investicijų į E, CO2 požiūrių netaršias technologijas. Jau rugsėjo mėnesį Europoje buvo prarasta 170 tūkstančių darbo vietų, tai yra per mėnesį šimtai tūkstančių darbo vietų prarandame. Taigi kaip mes e, galime priimti tokius politinius sprendimus, kuriais būtų padidintas e, energijos išteklių kainos ir kaip tai gali skatinti investicijas. Žinome, žinoma, matome, kad e, elektros energijos gamintojai gali perkelti šias sąnaudas vartotojams, o tokiu būdu būtų skatinama infliacija, nes e, e tuo tarpu e, energijos gamintojai teršintis e, aplinką anglės dvideginių išlaikytų savo pelną, nes perkeltų sąnaudas ant kitų pečių ir tai stabdytų investicijas į žiemos CO2 taršos technologijas. Jau praeitie matėme pavyzdžių, kuomet e, energijos gamintojai, e, jiems buvo sudaromos sąlygos gauti neproporcingai didelį pelną, ar iš tiesų jie tą viršpelnį investuodavo į aplinkosaugos aplinkos požiūrių netaršias e, technologijas. Mums reikia, e, mes tikrai turime garantijų, kad tokios investicijos ateis, tačiau turime garantijos, kad energijos išteklių kainos padidės. Apibendrinant, e, noriu pasakyti, kad mes šiuo pasiūlymu E, sudarome galimybę perkelti energijos išteklių kainos didėjimo dalį ant gaminto ir namų ūkio pečių. Tai turėtų būti naudinga energijos gamintojams ir, ir galbūt vyriausybėms, tačiau dėl naudos vyriausybėms mes abejojame, nes e, per didelė inflecija stabdys ekonominį aktyvumą ir dėl to padidės e, ekonomikos nuosmukis, taigi dėl šių pasiūlymų tikrai esame labai susirūpinę. Šiuo metu turėtume vengti bet kokių veiksmų, kuris būtų skatinamas ekonomikos nuosmukis. Vietoj to ir buvo užduotas e, klausimas, e, ponė Makevin, uždavė klausimą, e, kas siūloma kaip alternatyva E, mes galime pasakyti, kad ETA sistema nėra tobula, joje esama spragų, tačiau ją keisti reikėtų po 2020 metų ir dabar e, reikėtų renkti pasiūlymus e, ketvirtajam etapui. Jau dabar galime konstatuoti atitinkamus trūkumus ir spragas. Šiuo metu pastebime, kad pasaulis yra susidomėjęs panašia sistema. Kinija, Kalifornija, Australija jie jau pasimokė iš mūsų klaidų ir jie parengs visiškai kitokią sistemą nei veikianti Europoje. Todėl reikėtų pasitelkti konvergencijos ir mokymosi vieniems iš kitų principus, mes turėtume atlikti aktyvų vaidmenį, padėdami keisti šią sistemą ir e, e, padėti pasirinkti tokį modelį perinamai, kuris būtų veiksmingas, e, tačiau ir nekainuotų per brangiai. Ačiū pana Bočiaką pasikvietėme čia kaip Cefriko atstovą, o dabar norėčiau suteikti žodį vietą valdybos pirmininkui. Po to e, klimato generalinio direktorato vadovus teiksime žodį. Prašau, ponė Foristeri. Labai ačiū ir aš esu dėkingas už komiteto uh, svetingumą ir e, už tai, kad pakvietėte mus e, į ETA e, pristatyti savo nuomonę. Žinote, kas mes esame. Mes atsvame 140 bendrovių, labai aktyviai sprendžiame visus klausimus susijusius su apivartiniais trašos leidimais. Maždaug pusė mūsų narių yra bendrovės teršiančios, turinčios teršios leidimus, o kiti nariai yra iš įvairiausių veiklos ryčių - tikrintojai, buhalteriai, teisininkai, finansininkai. Mes žinome, kaip rinkos veikia. Taigi čia aš atstovauju gana platų diapazoną bendrovų susijusių su um, apivaršiniais taršos leidimos, leidimais. Turiu pasakyti, kad bendrai mes šią sistemą remiame. Mes manome, kad galima tikslų pasiekti taip pigiausiai ir be to tai yra labai geras Europos klimato politikos dokumentas. ETS e leidžia geriausiai turbūt prisidėti prie klimato e, e, politikos įgyvendinimo. Praėjusiais metais 160 milijardų buvo uh, išreikštą e, CO2 taršai mažinti visame pasaulyje pagal pasaulio e, banko programą. Mes manome, kad rinkos mechanizmai tokie kaip e, priekyba apivertiniais taršos leidimais yra geriausi tikslams pasiekti, bet to mes taip galime e, lankščiausiai dirbti ir pigiausiai pasiekti savo tikslų, įskaitant ir ekologijos rytyje. Manau, kad jūs visą tai puikiai žinote, nes patys dalyvaujate kuriant tokią politiką. Manome, kad ATL labai ženkliai prisidėjo prie privataus sektoriaus kūrybingumo ir novatoriškumo e, panaudojimo Europoje ir visame pasaulyje dabar yra labai daug specialistų, kurie stengiasi sumažinti CO2 išmetimą ir įdėkti atitinkamus principus rinkoje kad ir kaip e, sudėtingai pastaruoju metu buvo įgyvendinti ATL, bet jis tapo modeliu visam pasauliu. Nes negrįžau iš Australijos, matėme, kad ten labai didelis susidomėjimas buvo parodytas ryšiams su ES. E, šioje Australijos ir ES bendravimo programoje yra labai daug naudojami ES sukaupta patirtimi ATL srityje. Be to, uh, Junktinė Amerikos valstijų, šiaurės rytų valstijos e, prisideda prie pranašios praktikos ir jų rinkos yra pasirengusios tam, akivaizdu, kad jie visi žiūri į ES sistemos potencialą. Šiuo metu labai svarbus pokyčiai vyksta Kinijoje. E, gana daug įmamasi veiksmų eilėje provincijų, kuriuose yra bandoma sukurti nuosavas apivartinių taršos leidimų priekybos sistemas. Mes tikimės, kad ateityje tos sistemos dar labiau užsiplės. Be to, ETL yra. Uh, e, E, kuriama offsetinėje pramonėje. Yra e, daugybė projektų visame pasaulyje, kurie pagal e, švarias neteršias sistemas veikia ir dar daugiau jų ateis į rinką švarios plėtros mechanizmas dabar yra pritaikomas visame pasaulyje. Specialistai visame pasaulyje aiškinasi, kaip rinkos gali juos pritaikyti. Kinijos ATL sistema išplaukė būtent iš švarios politikos mechanizmo. CDM sistemos taikymo. Galiu bendrai pasakyti, kad ATL dabar susiduria su vienu didžiausiu iššūkiu, nes jos reputacija iškilo grėsmė dėl nenumatytų sąlygų, apie kurias kalbėjo kolegos labai didelis ekonomikos nuosmukis ir užsitęsų ekonomikos krizė sumažino e, ATL paklausą ir krizė e, dramatiškai e, smogė šiam sektoriui. Kai kurios bendrovės per ekonomikos nuosmukį smarkiai nukentėjo ir investicijų ciklui iškilo nemaža grėsmė. Dabar anglės dvideginio leidimų kaina yra gana maža, bet matome, kad atsirado rizika, kad bus skatinamos naujos politikos priemonės e, valstybių narių lygmenių. Dėl valstybių narių veiksmų iškils grėsmė, kad bus iškraipamos kainos. Ir aš tikiuosi, kad ES lygių bus imtas reikalingų priemonių, kad būtų atkurtas pasitikėjimas sistema. Mes norime, kad ATL išliktų ES klimato politikos esminis elementas. Šiuo požiūriu aš norėčiau e, paremti uh, E, dietos e, veiksmus e, reformuojant ATL sistemą. Europos komisijos pasiūlymas turėtų būti traktuojamas kaip laikina įsikišimas, tengiantis išvengti e, disbalanso tarp pasiūlos ir paklausos. Tuo pat metu reikia geros, e, gerai informacija pagristos diskusijos apie būtinas reformas. E, Žinome, kad reiks nemažai įvairiausių e, nuostatų dėl e, susikaupusių e, apivartinių taršos leidimų. E, Europos komisija turi veikti skaidriai, nes verslui reikia skaidrumo ir prognozojamumo. Be to, sprendimai turi būti primami iš anksto, kad verslo pasaulis galėtų pasirenkti. Labai svarbu, kad būtų laikomasi tvarkarašių, kad nebūtų dėlsima, kad pasiūlymas būtų pateiktas lapkričio 14 dieną ir kad vėliau būtų pritaikyta įprastinė procedūra parlamentas ir taryba, kad sprendimas galėtų būti sukurtas kuo greičiau. Eita taip pat, Ieta taip pat skatina, kad politikai priimtų reikalingas struktūrinės reformas, kad ATL m, mm, veiksmingumas būtų išlaikytas ir sustiprintas. Uh, Manome, kad reikia galvoti apie keletą galimų sprendimų. IETA e, parengė savo analizę struktūrinių reformų galimybės įvertindama. Mes nemanome, kad yra vienas įmanomas sprendimo variantas. Manome, kad reikia labai plačiai konsultuoti su komisija ir vertinti daugybę įvairių sprendimų. Mes dabar tikimės, kad Europos komisija pateiks šią savaitę e, savo ataskaitą. Tikimės, kad ten veikimo E, laisvė nebus apribuota per daug. Manome, kad bus pateikta labai daug idėjų, kurias galėsime aptarti po šios komisijos ataskaitos. Esame pasirengę kartu su komisija įvertinti visus įmanomus sprendimus ir ieškoti ilgalaikio sprendimo kuo anksčiau. E, tai, kad yra reikalaujama, jog suinteresuotos pusės pritartų leidimų atidėjimui. E, E, atrodo gana keista, nes mums atrodo, kad greičiau reikėtų priimti struktūrinės reformas, bet mes esame jūsų partneriai, manome, kad yra einama teisinga kryptimi. Porą išvadų padarysiu prieš baigdamas. Pirmiausia, E, matome, kad dabar reikia imtis neeilinių veiksmų, neeilinių priemonių ir politikai čia Bruselėje turėtų įsipareigoti ir suprasti, kad ATL yra pagrindinė klimato politikos priemonė. Ji leis atkurti pasitikėjimą ir e, reputaciją klimato politikoje ir išvengsime negerų signalų rinkai, kad tokie neįliniai sprendimai e, taps reguliarūs. Komisija turėtų labai didžiai formuluoti savo sprendimus. Daugeliui mūsų, o aš pats e, dalyvavau ir Europos e, Sąjungos ATL sistemos kūrime, nes tada aš buvau Europos Sąjungos konsultantas. Taip pat aš mačiau, kaip buvo kuriama mhm. CO2 emisijų priekybos sistema Junktinėse Amerikos valstijose. Uh, Aš galiu pasakyti, kad politikai turėtų neretai sukuria įstatymus, nustato taisyklės ir tada tarsi atsitraukia, nebekiša rankų. Bet aš galiu pasakyti, kad e, mes turime suprasti, kad ne visada taip galėtų būti. Kai yra sukurta auksinė taisyklė, kartais reikia tų vadinamųjų mini pakeitimų. Ir darydami pakeitimus politikai turėtų tarti su verslu ir tas, kas turėtų būti padaryta gerokai iš anksto, kad rinka nepatirtų nenumatyto šoko. Taigi tiek aš norėjau pasakyti, baigdamas apie auksinę taisyklę. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis ponui Bakeriui, e, klimato kaitos direktorato vadovui. Ačiū pirmininkė, noriu pasidalinti komisijos vardu kai kuriais kai kuriomis nuomonėmis. Visų pirma, mes tikriausiai visi sutarėme, kad ATL techniškai funkcionuoja, veikia ir dabar veikia geriau nei praeitįje. Tačiau jos trūkumai yra tie, kad ji nesiunčia reikalingos žinios rinkai, kad skatintų investicijas į mažai anglės naudojančias technologijas. Tai ypač susijęs su dabartinė kaina. Ir tai yra labai svarbu. De, beveik dešimtmetį anglies, iškasės anglies naudojimas mažėjo ir nuo praėjusių metų Europoje pradėjo tokio iškasės anglies naudojimas aukti. Pirmą kartą per dešimtmetį priimti nauji sprendimai e, e, statyti mm, katilines, kurios naudos angliai. Tai aiškiai iliustruoja, kuria kryptimi mes einame. Ir kadangi kaina, anglės dviginio kaina yra labai žema, angliškesnės anglės kaina irgi žema, būtent tai paskatino tokias tendencijas. Kitas pastebėjimas, sureaguodamas į Piterio Bočiako pasisakymą. Mes visiškai pritarėme minčiai, jog, kalbant apie užimtumą, jis svarbus tokiuose sektoriuose kaip plieno ir cemento gamyklos. Tai gyvybiškai svarbus sektoriai kuriant mažai anglies naudojančią ekonomiką, kurią ir kūrėme. Tačiau mes nepritarėme minčiai, kad turėtų kad, kad e, darbo vietų skaičius šiame sektorioje turėtų mažyti, darbo vietų skaičius auga. Ir kai kalbama apie tai, kad energetikos kainos Europoje išauks, turėtume atmesti prielaidą, kad esą aukštos energijos kainos bus sukeltos anglės dvideginio rinkos. Tai susijęs su daugybė kitų veiksnių, pavyzdžiui, skalūno dujų kainamtinėmis valstybėmis ir taip toliau. Eičiau dar vieną žingsnį į priekį ir tai bus pristatyta mūsų ataskaitoje. Konkurencingumas pagal dabartinės kainas anglės dvideginio rinkoje net nekelia jokių problemų. Norėčiau e, išsakyti pastebėjimą. E, komisijos pasiūlymas dėl susikaupusių leidimų neliečia leidimų pertekliaus, kuris susikaupė privačiame sektoriuje. Mes atsijimame leidimus, kurie dar turėtų būti skirstami per aukcionus. Uh, Taigi tuo tarpu tie leidimai priklauso uh, valdžios institucijoms. Tačiau mes nekeičiame taisyklių, pagal kurias leidimai nemokamai buvo išdalinti pramonį. Jie ir lieka tokie. Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad susikaupė nemenkas perteklius ir ypač privačiame sektorėje. Ir jeigu uh, kainos iškus, tai to pertekliaus kainos taip pat tų perteklinių leidimų taip pat išauks ir aš nematau, kodėl tai turėtų būti blogai verslui su tuo susijusiam. Taip pat norėčiau kai ką pranešti. Pratesdamas konį Hedegard pasisakymą, e, šiandien 20 valandą kiekis e, komisijos siūlomo e, taršos leidimo atšauk, atšaukiamų taršos leidimų skaičius bus paskelbtas šiandien vakare ta informacija viešai bus paskelbta mūsų svetainėje šiandien 20 val. vakaro. Ačiū ponui Debakeriui. Tikrai gerų žinių šiandien išgirdome nemažai. Norėčiau pradėti diskusijas. Žodžio paprašė kai kurie kolegos. Pirmasis jų bus Bas Aichvat. Ačiū pirmininkė. Turiu klausimų ponui Hermanui ir ponui De Bočiakui. Po, visų pirma, ponė Hermanai, jūs labai aiškiai e, sakėte, kad dabartinė ATL kaina remiam, paremta spekulacijomis. Aš e, noriu, laukiu labai paprasto atsakymo. Kas atsitiks CO2 kainai, kurią dabar apsprendžia spekulacijos? E, Tuo atveju, jei pasiūlymui dėl susikaupusių taršos leidimų nebus pritarta, kaip ta kaina keisis? Mes girdime kad, apie tai, kad įmonės skundžiasi aukštomis kainomis. Man įdomu, kaip jūs vertinate situaciją, kas jūsų nuomonė nutiks, uh, jeigu tam pasiūlymui nebus pritarta. Toliau klausimas apie struktūrinės priemonės. Taip, iš tikrųjų jūs aiškiai įrodėte, kad struktūrinių priemonių reikia. Kas jūsų nuomonė siunčia aiškiausius signalus rinkai dėl struktūrinių priemonių? Komisija pateikė šešis pasiūlymus, kuris jūsų nuomonė nusiųstų stipriausią e, žinę rinkai. Pone Bočiakai, dėkoju, kad štai, kad kalbėjote visų energijai imlių pramonės e, sričių vardu. E, Jūs tikriausiai susipažinote, ką, žinote, ką darys tie vadinamieji plieno ir cemento e, pramonės turčiai, kurie yra geriausioje pozicijoje ir turi daugiausiai leidimų. Jie, jų pozicija šiuo metu yra ypač palanki, kalbant apie CO2. Antra, jūs aiškiai pasisakote už ilgalaikius tikslus, tačiau aš išvelgiu problemą. Uh, Mes kol kas negyvename pagal našes, nedirame pagal našes technologijas, pagal našus principus. Ir pagal tuos principus reikia. 25, maždaug 25 procentais turėtų sumažėti būstų suvartojimas iki 2020-ųjų, kalba apie energetikos suvartojimą. Kaip Jūs vertinsite šią situaciją, jeigu su ATL niekas nepasikeis? Toliau, popieriaus pramonę, jūs tikriausiai ir jos vardu kalbėjote, popieriaus pramonė reikia e, naujų technologijų, kad ji galėtų pasiekti tuos iškeltus ilgalaikius tikslus. Tačiau tos technologijos, tų technologijų kuriejai prašo paramos. Ir kaip žinome, ATL, įplaukos iš ATL gali būti panaudotos tų technologijų plėtojimo remimui. Tačiau vertinant dabartinius pasiūlymus, daug pinigų neliks toms technologijoms, tų technologijų remimui. Uh, nes ilgos užmės laikotarpį atrodo iškils dar daugiau problemų. Tai koks jūsų atsakymas? Ir trečia, kadangi mus taip. Kadangi mes taip daug kalbame apie rimtąją patikimą politiką, e, rimtos politikos vardan, jūs tikriausiai pritarsite man, kad reikia peržiūrėti anglės nutekėjimo aplinką sąrašą, nes tas sąrašas paremtas 30 eurų kaina už vienetą, dabartinė kaina yra 8 procentai. Kaip, kaip viskas atrodys jūsų nuomonė, kai nebebus susikaupusių leidimų tarš, taršai? Kaip viskas atrodys, kuomet e, pradėsime dirbti pagal realią kainą, kuomet dalyvaus Šveicarija, Norvegija, Koreja? tikriausiai jūs su nekantrumu laukiate to e, sąrašo peržiūros. Ir tikėtina, kad tuomet reikės ir naujo e, tokio sąrašo. E, hvala lepa. Politični cilj ETS je. Ačiū. E, ATL politinis tikslas - sumažinti emisijas. Politinis tikslas nėra kontroliuoti rinkos mechanizmus ar nustatyti teisingą CO2 kainą. Teisinga kaina nulems rinką. Aš turiu klausimą. Shell atstoviai poniai Brei. Jūsų kalba buvo labai graži, bet tai buvo politinė kalba. Nebuvo jokių konkrečių minčių jūsų kalboje. Kita vertus, ponas Bočiak mums e, pristatė skirtingų duomenų ir informacijos ir paaiškino, kodėl jam rūpi ir nerima kelia pasiūlymas dėl e, susikaupusių e, leidimų. Jis e, sako, kad tai nesukuria papildomos naštos sektoriui. Greičiau e, kaštai yra perkeliami kitiems vartotojams, pavyzdžiui, būtiniams vartotojams. Taigi, ponė Brei, aš norėčiau sužinoti, uh, Pirmiausia, kiek jūs sumažintume emisijas, sumažintumėte emisijas papildomai, jeigu būtų priimtas šis pasiūlymas dėl apivartinių taršos leidimų e, susikaupusio pertekliaus? Kitas dalykas, kaip e, šis pasiūlymas įtakos jūsų finansinę padėtį, finansinius rodiklius? Kas bus, jeigu bus patvirtintas vienas iš komisijos siūlymų scenarijų? kokie bus konkretus finansiniai šel pasiūlymai. Dziękuję bardzo. Z dużą uwagą przysłuchiwałam. Ačiū, labai įdėmiai klausiausi pono Hermano pranešimo. Norėjau užduoti jam kelius klausimus. Pirmiausia, jūs minėjote apie tai, kad e, reikėtų reglamentuoti taršos leidimų parduodama apyvarta, apimtis, kaip turėtų būti, tai konkrečiai, kaip turėtų konkrečiai tai atrodyti. Šiandien e, dėl mažų leidimų kainų minėjote, kad žalos patiria atsinaujinančių energijos išteklių gamintojai. Galbūt galėtumėte sukonkretinti. Pat noriu paminėti, kad dėl e, privalomų taršos leidimų uh, kainų ketinimų kyla grėsmė dėl tikslų subrėžtų iki 20 metų pasiekimą. Jūs kalbėjote tuo tarpu apie plačių užmojų tikslus, ką turėjote omenyje ir, ir e, e, kokiais terminais jie turėtų būti gyveninti. Pone Korhova dabar. Perhaps... Ačiū. Mano klausimas būtų skirtas vienam iš kalbėjusių. Norėčiau paklausti, koks yra galutinis tikslas, kai sakoma, kad reikia sumažinti e, CO2 išmetimą, e, siekiant užtikrinti mūsų klimato politikos priemonių efektyvumą. Ma, aš esu už CO2 e, misijų mažymą, bet kodėl tai turėtų vykti brangiai, o ne pigiai, kai energetikos kainos, kūro kainos, kainos nepaprastai išaugo ir jų infliacija e, mažina konkurencingumą. Man atrodo, kad e, e, ATL blogiausias, didžiausias priešas, jeigu mes norime jas išsaugoti, yra pati Europos komisija. Europos komisija netiki rinkos mechanizmu, šiuo rinkos mechanizmu, nes daug metų ji pati kūrė e, skirtingas, besidubliuojančias klimato politikos priemonės, e, kurios trukdo viena kitai veikti. Pavyzdžiui, atsinaunančios energijos naudojimo tikslai ir kai kurios subsidijos trukdo natūralios sodų rinkos e, tvarkos atsiradimui. Taigi, jeigu ATL yra veiksmingas, tai jeigu jis veikia kaip e, sistema, kaip priemonė, man sunku įsivaizduoti, kaip e, tas uh, leidimų susikaupimas ar atitinkamas pasiūlymas leistų dar labiau sumažinti CO2 emisijas. Galbūt netoks yra ir tikslas, kaip daug kas sakė, kalbėdami šiuo klausimu. Dar kas klausia, ar vyriausybės sugebės surinkti biudžeto įplaukų iš e, aukcijonų padidėjusios CO2 išmetimo kainos negarantuoja, kad bus investuojama į e, mažai taršias technologijas. Elektros gamintojai turės mokėti daugiau už CO2 kvotas ir turės daugiau investuoti į švarias technologijas. Permes tada savo tuos kaštus vartotojams. Mano klausimas būtų toks kodėl jūs dabartinės e, aplinkybės vertiname kaip ATL krizę. Kodėl jūs manote, kad mažos CO2 e, išmetimo leidimų kainos yra pažangus dalykas, jeigu mes e, iš tiesų siekiame um, efektyvios CO2 požiūrių rinkos sukūrimo, kodėlgi negalėtų bendrai tokia sistema išnykti ir kodėl tie leidimai negalėtų tapti nemokami. Kris Deivis. Aš e, turiu pasakyti, kad iš dalies šiandien mes kalbame apie ES ATL tolimą perspektyvą. Atrodo, kad tai dominuoja šiandienos diskusijose. E, Man asmeniškai e, labai rūpėjo per šią diskusiją išsiaiškinti, kiek yra skepticizmo stengiantis kovoti su klimato kaita ir rimtis atitinkamų priemonių. Atrodo, kad daugelis pasisakymų būtent tuo buvo pagrysti. Mes e, dabar turbūt laukime, kada klimato kaitos e, grupė kitais metais paskelbs ataskaitą ir tada tik tai e, jos pagrindų nuspręsime, kokiu priemonių reikės imtis. Gali būti, kad keisis politinis klimatas, ne tik šiaip klimatas. Ir bus suprasta, kad yra kur kas didesnė būtinybė, kur kas didesnė skuba imtis veiksmų ateičiai gelbėti dėl apivartinių taršos leidimų susikaupimo. Ką prognozuoja kalbėjusiai, kokie bus padariniai, kok, šis reglamentas, šis pasiūlymas, kokiu turės padarinių kainai ir kokios įtakos kokį, kokį rezultatą pasiektume, jeigu nebūtų sukaupiami tie leidimai. Nes e, kai kas iš vyriausybių į mane kreipiasi ir sako, mums nepatinka šis komisijos pasiūlymas, bet dar būtų blogiau, jeigu nebūtų tie leidimai kaupiami, nes e, pasiekmes būtų žiaurios. E, vienas dar dalykas, kurį aš norėčiau išsakyti e, tribūnoje sėdintiems kalbėtojams, galbūt jie galės kažką papildyti ar pakeisti man, mano galvoje susidariusią iliuziją. Dažnai sakoma, kad ATL yra rinkos mechanizmas ir neturėtume mes kištis. Viskas tarsi tobula. Bet e, komisijos narė išsakė problemą kitokią. E, sakoma, kad e, susidarė leidimų perteklius ir daug metų dar tai turės įtakos leidimų kainoms. 2008 metais Pavyzdžiui, viena gamykla gamindavo tūkstantį automobilių per dieną, paskui e, rinkos paklausa sumažėjo, bet tas tūkstantis automobilių ir toliau yra išgaminama, e, toliau yra pagaminama kasdien. Prisikaupia tų automobilių, visos pilnos saugyklos, pilnos stovėjimo aikštelės, tūkstančiai automobilių yra nebeparduodama, nes sumažėjo paklausa. Ir tada matome, kad 2013-2014 metais taiga rinka atsigauna ir ta gamikla, gaminanti, sukaupusi tuos automobilius, gali staiga praturtėti ir daug uždirbti. Bet ji negali kurti ir gaminti naujų automobilių, nes turi tūkstančių tūkstančius pristatytų nepanaudotų naujų automobilių. Tokia pat problema yra ir su ATL. Jokia protinga rinkos sistema negalėjo veikti su tokiu pasiūlymu, tokiu mechanizmu. Uh, Mes dabar nieko naujo negalėsim pradėti kurti tol, kol nesunaudosime to ATL perteklius. Ačiū ekspertė Kris Deivis, Linda McKevin. Tikriausiai mm, užduosiu panašų klausimą kaip ir anksčiau. Jei, kokia bus kaina, jeigu nieko nedarysime kitoms politikos rytims? Apie tai kalbėjo E, kai kurie kalbėtojai. Jeigu neims, nesimsime problemų, bandydami e, koreguoti apivatinių taršos leidimų sistemą, kaip užtikrinsime, kad įmonės jau investavę į švarias technolo, technologijas būtų e, susilauktų atvildo už savo investicijas? Uh, Jungtinės valstijos in, investuoja į švarias technologijas, kurios būtų taikomos e, sunkiosios pramonės šakoms. Ta pati daro ir Kinė. Mes žinome, kad negalime sukurti paskatų įmoniai, pramoniai progresuoti. Tačiau jeigu nieko nesimsime, jokių veiksmų nesimsime, pavesime visas tas įmonės, kurios jau kažką daro. E, Mes vis kalbame apie verslą, kad verslas tą, verslas aną, tačiau mes esame pasidalinę tuo klausimu. Verslas iš mūsų tikisi vieningų veiksmų dėl atojol, nes jį, jį, verslas yra investavęs į tai. Kaip mes pritrauksime naujas technologijas į Europos Sąjungą, kaip užtikrintume tiesiog iš našų energijos naudojimą, kaip mes e, atskirsime įmonės, kurios nieko nedaro, Ir tas įmonės, kur, kurias jūs čia atstovaujate, kurios ėmėsi kai kurių veiksmų ir iniciatyvos, jau nekalbant apie įmonės, kurios yra prikaupusios didžiulius kiekius leidim, leidimų taršai. Ačiū. Aš taip pat noriu užduoti klausimą ponai Hermanui. Jūs kalbėjote apie tai, kad du trečdalius e, problemos sudaro uh, arba susijusius su, su švarios plėtros mechanizmo taikymu. Aš manau, kad savo laiku priimdami sprendimus dėl CDM mes padarėme klaidą ir jūs šį kartą tai patvirtinote. Ponai Bočiak, jūs atstovaujate energetikai imlioms įmonėms man nepatinka savoka žalioji ekonomika. Aš nemanau, kad e, ši savoka yra tinkama, taip pat kaip ir savoka e, rudosios pramonės savoka Brown Industries. Aš esu iš to regiono, kuriame daug e, anglies iškasama ir suvartojama buvo, kalbant apie CO2 nutekėjimą mokytis niekuomet ne per vėlų. Prieš dvi savaitės lankiausi vienoje telekomunikacijų įmonėje. Paaiškėjo, kad net ir telekomunikacijų įmonėse esama CO2 nutekėjimo galimybių. Jūs e, minėjote savo atstovavimas pramonės šakas. Aš manau, kad pavyzdžiui, vario pramonė kyla didelė e, CO2 nutekėjimo grėsmė ir e, galbūt šiai šakai reikėtų taikyti atitinkamą išimtį, nes jai reikia konkuruoti pasauliniu lygmeniu, tačiau man susidaro įspūdis, kad e, tos įmonės, kurios turi gudriausius teisininkus iš dabartinės situacijos išpeša daugiausiai naudos. Galbūt mes turėtume griežčiau suformuluoti tą CO2 nutekėjimo savoką tam, kad galų gale tos įmonės, kuriams yra taikomas atitinkamos išimtis, neimtų gryb, dykti kaip grybai po lietaus, nes esama tikrai nemažai įmonių, kuriams šiuo metu taikomos išimtis, nors iš tikrųjų jos neturėtų būti taikomos. Kalbant apie bendrus pasiūlymus dėl sistemos pagerinimo, aš norėčiau išgirsti visų mūsų ekspertų vertinimus apie tai, kas atsitiktų, jeigu mes apskaitai jokių veiksmų nesimtume ir paliktume tą sistemą tokia, kokia ji yra dabar. Ponas Foresteris kalbėjo apie auksinę taisyklę. Aš manau, kad jeigu jau keisime tą sistemą, ar turėtume aiškiai pasakyti, kad tas kišimasis vyks tik tai vieną kartą nes galiausiai tos įmonės, kuriams atstovauja ponas Bočiakas, tačiau ir visos kitos įmonės nori, kad e, mūsų sistema būtų stabili ir prognozuojama tam, kad jos ir toliau galėtų gaminti Europoje. Aš noriu, kad Europoje ir toliau liktų vario, plieno pramonė, kitos sunkiosios pramonės šakos, e, kurios e, yra būtinos mūsų persiorintamui prie naujoviškų e, energijos išteklių vartojimo, nes tikrai būtų blogai, jeigu šios pramonės šakos išsikeltų iš Europos. Taigi tiek būtų mano minčių. E, aš galbūt norėčiau dabar pradėti atsakymus užduotus klausimus savo iš kairės, suteikdamas. Uh, Žodį poniai Brei, prašau kalbėti trumpai, laiko turime iki 18 valandos, jeigu apsiribotumėte keturiomis minutėmis būtų labai gerai, prašau. Ačiū. Atsakant į klausimą apie šel veiksmus, Manau, kad labai e, vertėtų paminėti mūsų naftos perdirbimo įmonių energijos vartojimo efektyvumą, taip pat e, tamiausių laikų mes įgyvendinsime anglės dvideginio sulaikymo ir saugojimo projektus. Aš manau, kad e, ATL sistema yra pati tinkamiausia šiuo metu ir mažiausiai kainuojanti, siekiant sumažinti CO2 taršą. Užduota klausimų e, dėl e, kainų, į kurias aš dėja negalėsiu atsakyti, e, tačiau manau, kad remiantis įvairiais pranešimais ir ataskaitomis galime matyti, kaip kito taršos leidimų kaina priklausomai nuo nepanaudotų taršos leidimų susikaupimo. Manau, kad e, reikėtų dar palaukti, e, skupti daugiau patirties e, taikant ATL sistemą ir tik po to svarstyti apie pakeitimo galimybės, kas įvyktų, jeigu nieko uh, nedarytume jokių veiksmų, nesiimtume. Manau, kad 2008-aisiais e, tikrai negalėjome numatyti e, tų išskirtinių ekonominių sąlygų, kuriamis dabar gyvename ir todėl manau, kad reikėtų palikti sistemą galiauti toliau. Kalbėsiu angliškai. Uh, Man daro įspūdį tai, kaip komiteto nariai giliai yra įsigilinę į svarstomus tokius aktualius klausimus. Tačiau aš nepalaikau idėjos dėl žaliosios ekonomikos vardan ir kad joje būtų atskirti sektoriai ir produktai, kad kai kurie iš jų būtų diskriminuojami. Tačiau suvokdamas ekologiškos ekonomikos principus, manau, kad viskas turi būti grindžiama realiaja ekonomika, kuri turėtų būti skatinama kurti tą ekologišką ekonomiką ir plėtoti sektorius, kuriuos kur mes pagėdavome joje matyti. Atsakydamas užduotą klausimą, iš tikrųjų yra įmonių, kurios turi sukaupę taršos leidimų rezervus ir jų padėtis artimiausių laikotarpių yra tikrai e, palanki, nes jos turi daug leidimų taršai. Yra skirtingų nuomonių apie tai, nes kai kurios įmonės yra e, pasinaudoja ankstes, anksčiau susidariusią prastą ekonominę situaciją ir todėl ne, negalima sakyti, kad, kad vienos sektoriaus atstovai e, labai gerai jaučiasi, nes jie turi daug tų leidimų. Paaiškinimai gali būti įvairūs. Kiti aktyviai dalyvauja šioje veikloje, e, dalyvauja leidimo aukcionuose, ar tai būtų bankai ar kiti. Manau, kad sprendimus priima įmonės Mes išklausėme Shell kompanijos požiūrį, kitų įmonių požiūrį. Nėra vienintelio atsakymo ir sprendimo. Ta pat galime pasakyti ir apie tai, kokia kaina ir ar kaina galėtų paskatinti, pagyvinti anglės surišimo ir saugojimo technologijos e, įsibėgėjimą. Vertinant komisijos pateiktą pasiūlymą, Būtų gerai, kad jis būtų plačiau paaiškintas ir pristatytas, tikriausiai taip ir bus padaryta šį vakarą. E, tikriausiai jo esmė yra tai, kad e, Europos ekonomikai išauks kaštai, taip pat ir būstams išauks kai kurie kaštai. Ir mes kaip atsakingi dalyviai ekonomikos bandome į tai reaguoti. Ypač šioje situacijoje, kurioje Europa yra vienintelė, kurioje anglės dvideginis yra įkainotas, lyginant su kitais e, pasauliniais konkurentais. Atsakant į tai, koks kelias būtų našus. Manau, kad reikia tą pasiūlytą priemonę panaudoti, ją pritaikyti ir manau, kad dabar jau galima teikti, kad mums pavyks iki 2010-ųjų pasiekti tikslų dėl e, išmetalų į aplinką sumažinimo. Taigi, ko dar norėtumėte, kaip norėtumėte apriboti anglės dviginio kainą. Tai, tai tas įrankis nėra skirtas kainai reguliuoti. Tiesiog tai yra priemonė pasiekti iškeltą tikslą žemiausiomis sąnaudomis. Yra pažangių technologijų, atsiranda pažangių technologijų ir popieriaus pramonėje, ir cheminių medžiagų, pramonėje. Mums jos patrauklios, tačiau reikės ir valstybinių lėšų, kad tos technologijos būtų išplėtotos. Moksliniai tyrimai, inovacijos yra susijęs su politinė iniciatyva ir mes joje dalyvaujame. Tačiau ATL sistema neturėtų e, pagaminti lėšų, kurios būtų panaudojamos šiems tikslams, dėl to ekonomika nukentėtų. Tuo ir baigčiau, ačiū. The carbon leakage list, of course. Anglės dvideginio uh, nutekėjimo sąrašas. Jis be abejo bus peržiūrėtas ir kiek pamenu, tai bus padaryta 2015-aisiais. Darbas vyksta, žinoma, komisija ieško, uh, nagrinėja susijusius parametrus, tačiau nėra labai protinga pasakyti, kad sąrašas sudarytas e, remiantis 30 eurų už toną kainą, kai tarp dabar kaina 8 eurai. Bet dabar ekonomika išgyvena gilų nuosmakį ir šiuo atveju tai yra tiesiog nepalyginami dalykai. To negalima buvo prognozuoti 2008-aisiais. Iš tikrųjų, 2008-aisiais dar niekas neprognozavo nuosmukio. Ačiū. Forza, please. So Aš savo komentarus sutelksiu į Kriso Deiviso klausimą apie tai, kokie yra padariniai. Kas bus, jeigu nebus e, leidimų susikaupimo? Manau, kad rinkose jau buvo išsakyta tokių lūkesčių, kad kažkas bus daroma. Klausimas tik tai, kiek bus daroma. Taigi, jeigu nieko nevyks, tai aš įsivaizduoju, kad kainos dar labiau uh, žlugs, nes tokie lūkesčiai jau atsispindi kainose. Tai yra tik mano nuomonė, neišsakau oficialios savo organizacijos pozicijos. Antras dalykas, nors e, ir turime tuos susitarimus dėl e, leidimų sukaupimo, daug kas įskaitant ir komisijos e, narė Hederberg mano, kad tai nėra labai protingas sprendimas. Nei vienas rinkos dalyvis nenori, kad taip būtų. E, greičiau visi galvoja, kamgi reikia dabar papildomų kreditų rinkoje. Dabar e, tikroji nauda būtų reformos, todėl mes ir skiriame dėmesį struktūrinėms reformoms. Tai yra tarsi imtinė su laiku, jokių kitų didelių pokyčių neturime. Mokesčių mokėtojams būtų labai naudinga, jeigu e, būtų nuspręsta, kaip kvotos bus vėl perparduodamos rinkoje, kad jos e, būtų naudingesnės e, sukaupiant įplaukas. Kitas svarbus elementas, e, kurį aš taip pat norėčiau išskirti, E, vienas dalykas, kurį galime prarasti ir tai turbūt yra susijęs su jūsų padarinių klausimu. Tai yra Europos patikimumas, sistemos patikimumas. Tam iškyla grėsmė. Aš savo kalboje apie tai jau kalbėjau. Net e, pačios politinės formuluotės atrodo labai gražiai, bet problema ta, kad jeigu tas e, spindesys tas pavyzdingumas pradings pasaulyje, tai padariniai bus labai rimti. Ir kitas dalykas dėl auksinės taisyklės. Manau, kad labai svarbu rinkoje veikiantiems e, žmonėms suprasti, jeigu e, bus priimtas mechanizmas dėl leidimų susikaupimo, tai bus tik retas atvejis. Įprastai taip nebus daroma. Jau ir struktūrinės reformos yra retas dalykas. Bet šiuo atveju būtų padarytas tik struktūrinis pakoregavimas, suprantant, kad tokie dalykai nesikartos. Pirmininkė, aš norėčiau šiek tiek paaiškinimo. Foresteris ką tik pasakė, jeigu nebus sukaupimo leidimų, tai kainos dar labiau nusmuks. Jeigu bus sukaupiami leidimai, ar jūs įsivaizduojat, kad kainos tada pakils? I, I Aš įsivaizduoju, kad ženkliai nepakiltų. Manau, kad uh, E, kainų pasikeitimai būtų susijęs su kitais dalykais. Šiuo atveju būtų tik tai turbūt menkas pakoregavimas. Rinka greičiau laukia ilgalaikių struktūrinių pakeitimų ir tai atsispindėtų iš esmės kainose. Ponas Herman. Ačiū už klausimus. Aš pradėsiu nuo. E, nuo sudėtingų klausimų. E, Mūsų studija buvo pagrista labai paprastu modeliu. Jeigu mes nieko nedarysime, mes pasieksime 7 eurų kainą 2013 metais. Jeigu bus sukaupiami leidimai, e, numatant ir pusantro milijardo atidėtų leidimų skaičių, tada kaina siektų 10 eurų. E, taigi tokie E, skaičiavimai. Net jeigu ir būtų priimtas tinkamas sprendimas, dar 2020 metais būtų atidėtų susikaupusių um, leidimų. Um, taigi kainų skirtumas būtų tik 3 eurai, netoks jau didelis skirtumas. Aš nebijau, kad elektros kainos, pažiūrėjau, labai smarkiai išauks uh, atidedant leidimus. Uh, vyriausybės turi tam tikrą paslėptą darbotvarkę, sakoma, kad jos nori gauti daugiau įplaukų iš aukcionų. Tai irgi greičiausiai nesispindėtų kainose. Galbūt mes galim kalbėti apie kokius 2 procentus, kiek žinau, dabar centrinėje Europoje yra 15 eurų. Ir potencialiai galėtų padidėti tik tai 2 procentais tas suma. Tada iškyl, taip pat buvo pateiktas klausimas, kokią struktūrinę priemonę aš siūlyčiau. Manau, kad ilgalaikis būtų uh, E, sprendimas lygijinis sumažinimas. Jeigu norime tų 6 procentų tikslo pasiekti, tai iki 2015 metų įgyvendintume ilgalaikį tikslą sumažinti CO2 išmetimus. Mano pasiūlymas būtų suderinti e, lyginį mažinimo sektorių ir tam tikrų elementų išnaikinimą tada mes galėtumėm pasiekti 2013 metų tikslų. Nenoriu pateikti galutinių skaičių, tačiau manau, kad yra einama teisinga kryptimi. Taip pat buvo patiktas klausimas, kurioms bendrovėms iškyla problemų daugiausia. Mes Vokietijoje girdime labai daug uh, istorijų apie tai, kaip stambios bendrovės susiduria su rimtomis problemomis ir nebegali konkuruoti. Ir uh, Daugiausia tai yra dujinė, dujomis kūrenančios elektrinės. Lygiai tas pats yra Junktiniai karalystė ir Nyderlandose. 50-55 procentų efektyvumo e, dujinės elektrinės negali konkuruoti su senosiomis anglimi kūrenamomis elektrinėmis, kurių efektyvumas įsiekia 30-35 procentus. Dėl e, CDM švarios plėtros mechanizmo aš asmeniškai nematau perspektyvos šiam mechanizmui. Pavojus yra tas, kad jeigu priimsim e, didesnį linijinio mažinimo faktorių, užpildysime e, trūkumus su CDM švarios plėtros mechanizmu ir tada kainai vėl nebus padarytas jokias e, poveikis. Todėl aš nenorėčiau e, CDM e, veiksnių rinkai paskaičiuoti po pakoregavimo. Schluss Herr Beke das Wort geben, weil es in Fragen auf. Stengsiu žodį komisijos atstovui, ponui Debakeriu, nes ir jam buvo užduota. Klausimų, prašau. Ačiū pirmininkė, norėjau. Noriu atsakyti į ponios Korvalos prielaidą. Atrodo, kad komisija didžiausia ATL prieši. Iš tikrųjų, mūsų politika dėl atsinaujinančių energijos šaltinių ir našaus energijos naudojimo skatina mažinti iš, išmetalus. metalus Tačiau tvirtindami pasiūlymų paketą mes iš, patvirtiname tikslus ir e, emisijų mažinimui ir energijos našumui. Ir kalbėdami apie energijos našumą mes pareiškėme vėliau, kad tas, tie iškelti tikslai turėtų būti peržiūrėti ir tai aiškiai buvo pasakyta. Mes žinome, kad e, šios abi politikos kryptis yra ta pati tą pačią linkme, tačiau jos neturi būti visiškai susijėtos, todėl ATL e, tampa svarbiausių šių veiksmų ramščių. Dar noriu pakomentuoti ATL svarbiausią tikslą. Mūsų manimu, ATL sistema turi skatinti investicijas į mažai anglies naudojančias technologijas ir į tokių technologijų dėgymą. E, šios sistemos tikslas yra paskatinti žmonės, kurie investuoja teisingai, kurie investuoja į ateitį. Noriu patvirtinti pono Foresterio mintį dėl auksinės taisyklės. Mūsų manimų šios intervencijos yra tikrai išimtinės. Neturime jokių planų kartoti tokias priemonės ateityje. Ir kaip jūs pastebėjote, komisija tikrai labai vėlai pradėjo, inicijavo šias diskusijas, mus privertė daugybę suinteresuotų grupių atstovų, turėjome tikriausiai įsikišti anksčiau. Tačiau kaina e, ta, pasidarė labai žema e, ir mes nusprendėme, kad situacija yra nebetoleruotina. Ir ką tik kalbėjome apie dujinės jėgainės, kurios e, yra pranašesnės už iškastinę anglimi kūrenamas jėgai, katilinės. E, Aš noriu padėkoti už tai, kad pasidalinote iš savo mintimis ir dalyvavote šiuose diskusijose su mumis. Ačiū, ponde Bakeris, susitiksime visi 8 valandą. Tuomet galėsime tikėtis tų skaičių, apie kuriuos kalbėjote. Ponui Bočiako dar suteiksiu žodį, po to Kris Deivis dar parašė. Žodžio tiksliau atsakyti, prašau, jūsų Deiviso. Uh klausimą, dėkuoju už klausimą dėl automobilių parko. Tuo metu, kai direktyva buvo rengiama kai kurių svarbių suinteresuotų subjektų ATL sistemoje, buvo reikalaujama leidimus pagal ex ante sistemą išduoti. Ir tai buvo naudinga automobilių gamintojams, kadangi jie galėjo prognozuoti artimiausių dešimt metų savo gamybos apimtis, tačiau dabar, kai automobilių pardavimo apimtis mažėja, kyla nemažai problemų. Todėl, kalbant apie struktūrinės priemonės po 2010 metų, reikėtų pagalvoti apie tai, kaip protingiau paskirstyti taršos leidimus, atsižvelgiant į, į tai, kokia dinamika vystosi procesai pramonės srityje ir kokia yra padėtis visame pasaulyje, pana Devis. Pirmininkas pabaigai suteikė žodį kolegai Susa Vatner. Ačiū pirmininkė. Tikrai neturėtume skūstis dėl pareikštų nuomonių e, vertės ir kokybės ir diskusijoje dalyvausiu kolegų pasiūlymų vertingumo. Apibendrimas diskusiją galiu konstatuoti, kad esame esminių problemų ir procedūrinių problemų turinio ir procedūrinės problemos išriškėjo pasisakymų metu, tačiau esminių problemų pobūdis yra toks, kad e, visi siekiame remtis energijos vartojimo efektyvumo direktyvos nuostatomis, kuri, kurios turėtų būti pagrindas sprendžiant mūsų esminės problemas. Kalbant apie procedūrinės problemas, siekiant jas spręsti, reikia remtis svarbiausiais principais pagal kurios būtų užtikrintas parlamento vaidmuo bendro sprendimo prieimimo procedūroje, priimant sprendimus aplinkosaugos klausimais. Mūsų laukia pakankamai įdomus darbas ir aš tikiuosi, kad sugebėsime, remdamės minėtais teisės aktais, įspręsti dabartinės problemos. Ačiū Sosai Wagner. Noriu baigdamas pirmiausiai padėkoti mūsų ekspertams, kurie atvyko šiandien į Briuselį. Taip pat dėkoju komisijos atstovams, ponui Debakeriui, komisijos nariai, tarybos atstovams už tai, kad rado laiko ir galimybių tris valandas intensyviai diskutuoti apivartinių taršos leidimų priekybos sistemos tema. Pasaulio mastu tai yra didžiausio poveikio priemonė. Esu uh, labai laimingas ir didžiuojasi, kad sugebėjome tą priemonę sukurti ir galėtume ją patriotiškiau vertinti, pagalvodami apie tai, uh, kaip ją reikėtų tobulinti, įtvirtinti, nepamirždami ir šiandien pareikštų abejonių, atsižvelgdami į pateiktus pasiūlymus ir aš tikiuosi, kad sugebėsime parengti gerą kompromisą ir visa sistema galės veikti ir veikti pakankamai ilgai. Tai yra svarbu šiandien šių vairių pasisakymų ar įvairių pasisakymų metu girdėjome, kad e, tas sistemos keitimas turėtų būti vienkartinis tokiu turėtų jis ir likti, galbūt kalbėdami apie ketvirtąjį laikotarpį. Turėtume pamastyti apie tai, ar nereikėtų įsteigiant atitinkamą e, instituciją, struktūrą, reaguoti į konjunktūros pokyčius, tą vadinamąją ATL taryba, apie kurią minėjau. Jeigu kiti norėtų prisijungti prie sistemos, reikia numatyti atitinkamą prisijungimo procedūrą, suteikti darybinius įgaliojimus. Čia visą tai yra jau ateities muzika. Šiandien mes kalbėjome apie e, nepanaudotus taršos leidimus. Procesas jau prasidėjo. Aš manau, kad e, patvirtinami šį pasiūlymą mes sugebėsime tik nusipirkti laiko ir nedaugiau, o po to jau turėsime sukonkretinti tolesnius veiksmus, viskas priklauso nuo mūsų, mes žengėme tinkamu keliu, žengėme į priekį ir tame kelyje mes atsižvelgsime į visus pasiūlymus ir šiandien pareikštas mintis ir iš tiesų aš manau, kad visas mintis atsižvelgsime. Labai ačiū. Rytoj sustinksime šioje salėje, tiksliau kitoje salėje 15 val. ir išklausysime kandidato į komisijos narius. Linkiu visiems gero vakaro, tiems, kurie keliaus namo, linkiu geros kelionės. Ačiū, kad buvote šiandien čia.